Dear colleagues, uh, welcome to this um, hearing on the rule of law. Gerbiami kolegos, siūlau pradėti mūsų klausimus. Teisinės valstybės padėtis Lenkijoje. Pradėsime galbūt nuo misijos į Lenkiją. Šių klausimų metu kalbėsime apie teisės saugos, teisminių institucijų nepriklausomumą. Esame pakvietę garmingų kalbėtojų. Rugsėjo 19-21 dieną Libė komitetas e, e, organizavo misiją į Lenkiją ir man teko garbė pirmininkauti jai. Šių klausimų rengime dalyvavo politinės frakcijos ir dabar tai yra suskirstyta į tris dalis. Pirmoji dalis, e, pirmasis vicepirmininkas komisijos, e, Europos komisijos pirmininko pirmasis pavaduotas, tiksliau Fransas Timmermansas, dalyvaus joje kartu su Lenkijos Respublikos teisingumo ministru. Turėjo tiksliau jis dalyvauti, mes jį pakvietėme Deja, turiu išreikšti savo nepasitenkinimą. Lenkijos e, vyriausybė nepriėmė Libė komiteto kvietimo. Ir aš tik tai norėjau priminti, kaip jau sakiau, teisinės valstybės misija Lenkijoje, kai vyko, mes taip pat nesugebėjome šio klausimo uh, aptarti Lenkijoje. Mes kartu su Lenkijos ambasadoriumi tik tai aptarėme šį renginį, taigi norėjau pasakyti, kaip viskas vyko. Mes tik tai darėm viską, kas įmanoma, kad vyriaus, Lenkijos vyriausybės narius pakviestume. Taip pat dar esame pakvietę tarybai pirmininkaujančios Austrijos ir tarybai pirmininkaujančios Rumunijos atstovus pagal sutarties 7 straipsnio pirmą dalį. Taip pat e, Europos tarybos Venecijos komisijos, Europos tarybos teismų tinklo ir Lenkijos ombudsmeno atstovų turėsime. O trečioji dalis klausimų bus akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės grupė. Po, kiekvieno iš, po kiekvienos iš šios dalies bus klausimų ir atsakymų sesija. Prieš pradedant e, klausimus, norėčiau trumpai pristatyti mūsų misijos Lenkijoje pagrindinius rezultatus. Misijos ataskaita buvo parengta, tiksliau ataskaitos projektas buvo parengtas su delegacijos nariais bei politinėmis racijomis buvo nusiusta ataskaita Lenkijos vyriausybei tam, kad jis savo komentarus pateiktų. Po to bus e, paskeltas viešai, e, paskelbta viešai ataskaita, po to, kai bus išversta viskas ir į lenkų kalbą. 18 e, metų gruodžio mėnesį bus tai padaryta. Šios misijos tikslas buvo geriau suprasti Lenkijos vykdomas reformas, taip pat teisinės valstybės situaciją Lenkijoje ir ES įstatyminių aktų įgyvendinimą. Pagal 7, ES sutarties 7 straipsnio pirmos, e, pirmą dalį e, vyko, šią, vyko ši misija. Praeitų metų gruodžio 20 dieną, kaip žinia, komisija priėmė tokį sprendimą. Sustikome su Seimo, Senato, e BP NPO atstovais Lenkijoje, taip pat lietinės visuomenės atstovais, žurnalistais. Parlamento delegacija norėtų padėkoti visiems e, dialogo dalyviams už jų laiką ir dalyvavimą posėdžiuose. Mūsų delegacija dėja apgailestauja, kad, kaip jau sakiau, kai kurių susitikimų, kai kuriuos susitikimus teko atšaukti, nepavyko. Uh, E, susi, e, susitarti su mūsų partneriais. Čia komisija trikšmavo, ne parlamentas, jeigu ką. Kaip parlamento delegacijos pirmininkas, sakyčiau, kad mes aiškiai, lab, tiksliau mes labai, mes išklausėme Lenkijos versiją apie vykdomas reformas susitikome su Lenkijos teisėjais, kurie turi įgyvendinti nepriklausomai teisinės valstybės principus. Po šios misijos, ką galiu pasakyti, mes šiek tiek baiminamės dėl kumuliatyvaus poveikio įgyvendintų reformų. Vykdomoji valdžia dabar turi didelę įtaką konstitucinių konstitucinio teismo sudarimui ir veikimui, taip pat ir kitų teismų sudarimui ir veikimui. Aš sakyčiau, kad teisinės valstybės principai Lenkijoje yra pažeisti arba gali būti pažeisti, tokie kaip, bet, pavyzdžiui, e, nešališkumo principas, šal, e, valdžių atskirimo principas, nepriklausomų teismų principas bei e, teis, teisminės gynybos principai. Ir, pavyzdžiui, taip pat yra problemų ir moterų reprodukcinių teisų srityje. Sustikome su žiniasklaidos NVO atstovais. Atrodo, kad ir jų situacija yra pablogėjusi. Kaip jau ir sakiau, iki pristatymo Libė komitete gruodžio pradžioje Lenkijos vyriausybė dar gali pakomentuoti mūsų ataskaitą, pateikti jai komentarus. Tai štai toks buvo mūsų delegacijos misijos tikslas Lenkijoje. Pradėsime dabar klausimus, pradėsime nuo institucinės grupės ir pradėsime nuo Europos komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo Franzo Timirmanso. Dabar jam žodis 15 minučių. Prašau, ponė Timmermansai. Um... Dėkoju. Leiskite pradėti nuo padėko žodžių Lyba komitetų už tai, kad surengė e, klausimus dėl teisinės valstybės situacijos Lenkijoje, ypač kalbant apie teismų nepriklausomybę. Ačiū už labai įdomią ataskaitą, kurią pateikėte apie savo vizitą į Lenkiją. Aš manau, kad tai visiškai atitinka tą jaučiamą susirūpinimą, kurį komisija jau esu pareiškęs ne kartą. Aš dabar galėčiau pateikti daugiau informacijos apie tai, kokia yra situacija ir nuo paskutinio posėdžio, kokie įvyko pasikeitimai. Tai ir nuo birželio mėnesių. Komisijos nesiname siūlyme atsispindi tie, tas susirūpinimas. Tai yra susiję su aukščiausiojo teismo reforma, su uh, teismų, e, aukščiausių teismų reforma su disciplinos režimu taikomų teisėjams e, ir konstitucinio teismo reforma. Svarbiausi dalykai Europos komisijai buvo, kad būtų aktyvuotas 7 straipsnis 17 metų gruodį, kaip jau sakėte, buvo tas toksai uh, kumuliatyvus poveikis tų visų reformų. Visa tai riboja teismų sistemos nepriklausomybę ir trukdo galių atskirimui. Bendras tų reformų modelis buvo tas, kad vykdomoji ir teisinė valdžia gali kištis į visą, kad vykdomoji, tiksliau, politinė valdžia gali kištis į teismų sistemos darbą. E, labai gaila, kad iki šiol e, komisijos pareikštas joks tas susirūpinimas nebuvo sprendžiamas. Lenkijos valdžia nesiemė spręsti problemų. Sisteminė rizika tebelieka. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad yra naujų nerima keliančių tendencijų. E, Teisingumo ministras paskyrė disciplinos e, vadovaujančią struktūrą ir yra numatyta, kad prieš teisėjus galima padėti taikyti disciplinės priemonės, kurie dalyvauja viešose diskusijose, kurie prieštarauja vykstačioms reformoms arba kurie yra Teisingumo teismui pateikia paklausimų dėl, priimti, dėl galimų priimti teismų sprendimų. Teisingumo ministrų paskirtos struktūros vadovai atsisakė, kad tie, kad tie teisėjai, e, apie kuriuos atliekamas tyrimas, ne, nesikreiptų teismą. Ir penki teisėjai, penkių teisėjų asociacija mini grėsmės disciplininių tų veiksmų, kurie buvo pritaikyti tiems Lenkijos teisėms, kurie kalba ir kurie kreipiasi į Teisingumo teismą prašydami e, konsultacijų dėl teismų sprendimų. Teisingumo teisme neseniai buvo priimtos e, tam tikros nutartis. E, penki prejudiciniai klausimai buvo pateikti Trys klausimų rinkiniai buvo pateikti paprastų teismų. Daugiausia tie paklausimai prejudiciniai buvo susiję su tuo susirūpinimu, kurį neseniai savo siūlyme išreiškė Europos komisija. Pirmųjų atveju teismas nusprendė priimti e, šį klausimą ir nu, numatė vasario 12 dieną kitais metais klausimams e, datą. Nerima kelia tai, kad dėl to kreipimosi, dėl prejudicinių paklausimų buvo e, vykdomosios valdžios padaryti labai grėsmę keliantis pareiškimai. E, vienas teismas savo prejudicinį klausimą atsiemė, kai dėl e, aukščiausiojo teismo situacijos prasidėjo įvairūs ginčytini sprendimai ir rūpiučio antrą dieną buvo nuspręsta suspenduoti nuostatas dėl, dėl aukščiausiojo teismo ir buvo už, nuspręsta užduoti prejudicinį klausimą teisingumo teismui. E, prezidentas Lenkijos neigė šį sprendimą ir dėl penkių teisėjų priėmė sprendimą. 15 teisėjų Liepos mėnesį, kurie buvo atsisakę pratesti numatytus laikotarpius, buvo, dėl kur buvo atsisakyta pratesti laikotarpius, buvo laikomi išėjusiais į pensiją. 20 teisėjai iš 27 buvo paliesti naujojo pensijų režimo. Ir dabar vykdomoji valdžia juos laiko išėjusiais į pensiją. Tad pirmasis aukščiausio teismo pirmininkas yra tas asmuo, kurio mandatą konstitucija saugo ir 2020-aisiais jo galiojimai turėtų baigtis. Europos komisija nusprendė gegužės mėnesį paduoti į teismą Lenkiją dėl pažeidimų, dėl e, tų teisėjų siuntimo į pensiją aukščiausiojo teismo pagal naujai įsigaliusią tvarką. Spalio 19 dieną buvo nuspręsta pritaikyti kitas priemonės, kad būtų išsaugotos aukščiausio teismo prerogatyvos. Teismas taip pat priėmė sprendimą, kuris turėjo įsigalioti iš karto, kur atsakoma teigiamai visus komisijos paklausimus. Vyko e, kaip tik tai bylos nagrinėjimas didžiojoje kolegijoje teisingumo teisme ir buvo vėlgi teigiamai įvertinti visi komisijos pažymėti probleminiai klausimai. Lenkija E, pateikė komisija ataskaitą dėl to, kaip įgyvendinamas teismų sprendimas. Dabar komisija analizuoja tą ataskaitą de, labai detaliai. E, pagal 27 spalio priimtą sprendimą aukščiausio teismo prezident, e, prezidentas kaip ir teismo pirmininkas e, gražino teisėjus į darbą, kad jie toliau eitų savo pareigas. Taigi 22 teisėjai grįžo į darbą ir gali nagrinėti tas naujas bylas. Svarbu, kad tie teisėjai, kurie grįžo į darbą ir toliau galėtų nepriklausomai dirbti, nebūdami, nejausdami e, spaudimo iš valdžios. Tačiau noriu pareikšti susirūpinimą, kad Lenkijos vyriausybė atrodo galvoja, kad reikia uh, E, teisės aktų pakeitimų, kad būtų galima tuos teisėjus gražinti į darbą. Na, šiaip ar taip, juk kol kas nebuvo pasiūlyta jokių teisinių pakeitimų. E, nauja ta, nacionalinė taryba teismų prieėmė sprendimą, kur yra pasakyta, jog teisėjai ir toliau yra pensijoje. Visą tai rodo, kad į nacionalinį tarybą nesugeba apginti teisėjų nepriklausomybės. E, rugsėjo 17 dieną teismų taryba nusprendė sustabdyti priimto sprendimo galiojimą. Generalinis prokuroras Taip pat paprašė, kad būtų antikonstitucinių paskelbtas mechanizmas, pagal kurį nekonstitucinių būtų laikomas, laikomas prejudicinių klausimų teikimas, nes jis neva kenkia Lenkijos teismų sistemai. Tai yra absoliučiai priešinga ES teisinėms taisyklėms. 267 straipsnių remiantis, šis prejudicinių klausimų teikimas yra vienas iš teisingumo sistemos ramščių. Ir e, visi teismai turi turėti laisvą prieigą prie teisingumo teismo e, ir jokie trukdymai, kad ir kokia valdžia juos e, bet liktų, nėra primtini. E, taigi Lenkijos teismai dabar, kai buvo nagrinėjama labai jautri byla, konstatavo, kad vėlgi pasikeitė taisyklės, kad buvo pasirinktas kitas teisinis pagrindas ir vėl taisyklės buvo pažeistos. E, dėl to e, tarpininkauti struktūra atsiemė savo skundą. Taigi šiandien nieko teigiamo daug pasakyti negaliu situacija tebėra sudėtinga. Lenkijos valdžia turėtų skubiai pakeisti savo veiklos modelį, kad būtų galima teikiamai sureaguoti į komisijos pastabas. E, te, kitais metais turės būti nagrinima byla prieš Lenkiją. Ir yra ir kitų dalykų, kurie nesusiję su pažeidimų byla. Ir Europos komisija yra pasirengusi toliau diskutuoti su Lenkija, vykdyti dialogą, kad būtų galima išspręsti tas problemas, kurios atspindėtos dabartinėje nuomonėje. Noriu dar kartą pasakyti, kad Europos komisija nori dialogo su Lenkijos vyriausybė, kad tos problemos būtų išspręstos. Tai yra europinis kelias, dialogo kelių problemas spręsti. Bet komisija taip pat yra ir Europos sutarčių sergėtoja. Mes turime užtikrinti, kad valdžių atskirimas yra garantuotas, nes tai yra vienas iš fundamentalių principų apibrėžiančių ES veikimą. Ir tiek Europos parlamentas, tiek Europos komisija pripažįsta kiekvienos valstybės narės teisę reformuoti savo teisinę sistemą. Tačiau teismų reforma nereiškia, kad staiga po tos reformos bus apribota teisėjų laisvė, kad politikai pradės kontroliuoti teismus. Taip negali būti. Toks reformos rezultatas yra neprimtinas. Mes neginčiame Lenkijai galimybės reformuoti savo teismų sistemą, bet ne bet kaip. Mes dar kartą norime pasakyti, kad norime dialogo keliu visas problemas išspręsti. Mes parengėme nuomonę, norime, kad būtų žengti reikiami žingsniai. Na ir apibendrindamas, norėčiau pasakyti štai ką. Noriu priminti, kad teisinės valstybės principo taikymas yra visų institucijų bendra atsakomybės sritis. Yra labai svarbu, kad Europos komisija ir Europos parlamentas ir toliau kartu dirbtų kartu šioje srityje. Ir taip pat, kad į tai įsitrauktų taryba, kuri pagal 7 sutarties straipsnį turi specifinę atsakomybę šioje srityje. Dar kartą noriu patikinti Lenkijos vyriausybę, kad mes norime išspręsti tas problemas pagal principus ir taisyklės numatytos sutartyje, antrajame jos straipsnėje. Mes žinome, kad tai yra vienintelis galimas kelias pirmin. Turi būti laikomasi valdžių atskirimo principų, teisės principų, turi būti gerbiamas teismų nepriklausomybės principas. Kiekvienas Lenkijos pilietis turi turėti teisę į tai, kiekvienas Europos pilietis į tai turi turėti teisę. Nes, kaip sakė komiteto pirmininkas, uh, kai e, kai priimiami sprendimai bylose, kiekvienas Lenkijos teisėjas taip pat vykdo ir ES teisės nuostatas. Tai jis yra ES teisėjas. Kai priima sprendimą kitas teisėjas, kur nors ES yra ir Lenkijos teisėjas tuo pat metu. Tad teismų nepriklausomybės principas yra nedalomas. Jis turi būti išlaikytas ir valdžių atskirimo principas turi taip pat būti išlaikytas, kad teismų sistemos veiktų sklandžiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Uh, Labai ačiū, komisarė. Ir dabar mes būtume pageidavę išklausyti Lenkijos vyriausybės atsiųstą asmenį, tačiau jie nepa, nepanorėjo atsiųsti savo atstovų, dėja, Taip yra. O dabar pereisime prie kitos sesijos ir pirmiausia išklausysime e, delegaciją vykusią į Varšuvą, kad galėtumėt e, išgirsti jų pastabas ir komentarus. Kaip jau minėjau, kai kurie kolegos dėl tam tikrų priežasčių negalėjo dalyvauti posėdyje, tačiau e, ponas Tomoševskis, ar yra čia? Ne, Ponas Engel tada pirmiausia kalbės. E, Pirm... Ir jūs esate EPP frakcijos narys, kuris vyko į Lenkiją su delegacija. Ačiū, Klodai. Ir galiu kalbėti trumpai, kadangi aplinkybės tokios, jog buvo patvirtinta tai, kuo mes buvome įsitikinę jau keletą mėnesių E, misija į Lenkiją buvo e, lydima Lenkijos e, valdančiosios partijos nuotaikų, kad EP delegacija ten peržengia ribas, kad mes lendame ne į savo reikalus. Ir tikrai nebuvome sutikti draugiškai e, atitinkamuose Lenkijos institucijose. Na, Lenkija nieko met e, nesudarė įspūdžio, kad e, jie užleis pozicijas, net ir dabartinė jau, jų pozicija, tai yra nedalyvavimas šiame posėdėje, rodo tam tikrą požiūrį Ir matome, kad e, Lenkijos institucijos e, nerodo didelio noro nei su mumis bendrauti, nei su komisija. Rugsėjo mėnesį situacija buvo tokia pat e, ir dabar taipogi mūsų savo apsilankimų nepagerbė nei ministerijos atstovai, nei kiti atitinkamo lygio politikai. Mes, žinoma, turime ir toliau bendrauti su Lenkijos institucijomis ir e, stengtis įtikinti Lenkijos visuomenę, kad mums ir toliau šie klausimai rūpi. Mes e, nepasiduosime ir mes ir toliau kvestionuosime tuos mechanizmus ir tas priemonės, kurios buvo pritaikytos. Per praėjusius rinkimus Lenkijoje susidarė įspūdis, kad galbūt požiūris keisis, kad Lenkijos, asmen, Lenkijos visuomenė nenori atsiskirti nuo Europos Sąjungos ir mūsų manimų turime paremti Lenkijos visuomenės ryštą likti Europos dalimi, taikyti tas pačias vertybės. Politinis e, teisinių institucijų angažuotumas nepriklauso prie europinių vertybių. Teismai neturi paklusti politikams, kurie siekia politinio teisingumo. Politinis teisingumas nėra primtinas reiškinys Europoje ir noriu, kad tai būtų aišku dabar ir visiems laikams. Ačiū, ponas Engel. Kitas e, delegacijos narys yra Barbara Spinelli, ji yra GUE frakcijos atstovė. Barbara, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti vicepirmininkui Timmermans už jo dalyvavimą mūsų posėdėje. Kadangi lankiausi Lenkijoje, galiu tik patikinti, kad teisėjams buvo labai svarbu, kad ES, tiek komisija, tiek parlamentas ėmėsi veiksmų šiuo klausimu. Bent jau tiesiems teisėjams, su kuriais mes susitikome. Lūkesčiai Lenkijoje iš tikrųjų labai dideli. Ir daug tikimasi tiek iš mūsų, tiek iš komisijos. Dėl septintojo straipsnio, nežinau ar kolegos, kuri lankėsi Lenkijoje, išvyko susidarė tokį pat įspūdį kaip ir aš. Tačiau man pasirodė, kad e, lūkesčiai susijęs su teisingumo teismu yra kur kas didesni negu kad vien 7 straipsnio procedūra. Ne, nesakoma, kad 7 straipsnio procedūros nepakanka. Toli gražu, e, Lenkijoje sveikinama Europos parlamento rezoliucija, bet kai galvojama apie veiksmų efektyvumą ir tikimybę, kad kažkas pasikeis, e, kur kas didesnės viltis dedamos į teisingumo teismą, nes e, teisėjai mano, kad tai yra esminė institucija ginsianti jų poziciją dėl valdžios atskirimo. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti ir taip pat norėjau atkreipti pono Timermans dėmesį į šį aspektą. Aš žinau, kad jūsų pastabos apsiriboja tik teisiniais aspektais ir jūsų įgaliojimais bei rezoliucija, kurią mes patvirtiname. Tačiau teisinės valstybės principas yra susijęs su, su pagrindinėmis teisėmis ir pagrindinių teisų principais. Na ir prisimenant kelionį į Lenkiją, vienas dalykas, kurį aš pastebėjau. Ir tikriausiai ponas Morajas irgi pastebėjo. Yra tas, kad e, Lenkijoje kyla grėsmė daugybei teisių, tarp jų ir teisiai į visiškai laisvą žiniasklaidą, teisiai į reprodukcinę sveikatą. Ir čia kalbu konkrečiai apie abortų įstatymą. Jis nebuvo patvirtintas tokia ekstrema reforma, kaip jį pristatė vyriausybė, tačiau nepaisant to, šis įstatymas vis dar kelia grėsmę. Dar vienas dalykas yra itin stiprus bažnyčios vaidmuo. tai yra organizacija, kuri nepriklauso prie konstituciškai galę turinčių organizacijų, tačiau mes matome itin stiprią įtaką bažnyčios įvairiose pilietinėse visuomenės organizacijose ir Lenkijoje apskritai. Ačiū, ponas Pinelį. Kalbėjo delegacijos vykusios į Lenkiją nariai, O dabar pereisiu prie kolegų, kurie paprašė žodžio tą tvarką, kurią jie norėjo pasisakyti. Ir kaip e, delegacijos pirmininkas aš noriu pratesti pono Engel svarbę mintį. Tai yra parlamento statusas ir e, delegacijos vykusias į Varšuvą poziciją. Manau, kad kiti delegacijos nariai taip pat patvirtins, kad e, pagal pritarimo procedūrą parlamentas ir komisija e, derina savo veiksmus, mes turime pritarti komisijos siūlomis veiksmams ir tai buvo labai aiškiai padary, pasakyta visoms institucijoms, visiems, e, su kuriais mes kalbėjomės, kad mes būtent rengiamės pritarimo procedūrai ir šiam mechanizmui. Ir vėlgi matau, kad uh, dialogo metu ir vicepirmininkas tą dialogą nuolat pabrėžia, e, mes suvokėme savo pritariamai vaidmenį procedūroje. Taigi dėkui ponui Engel, kad jis paminėjo šį dalyką. O dabar ponas ponį. Aš kalbėsiu lenkiškai. Visų pirma, noriu padėkoti delegacijos nariams už nuveiktą darbą. Aš nekantrai lauksiu ataskaitos, kad galėtume ją aptarti ir padaryti išvadas. Taip pat noriu padėkoti ponai Timmermans už jo tvirtą faktų ir aplinkybių pristatymą bei tinkamą įvykių interpretavimą. Komisijos veiksmai yra labai svarbus. Komisija paprašė Teisingumo teismo išduoti laikiną įsaką. Ir tai reiškia, kad e, mes jau leidžiamės į teisinės diskusijas, ne tik politinės diskusijas. Ir tie, kas sako, kad šiandien vėl kritikuojama Lenkija, kodėl mesgi čia turim susirinkti ir toliau kritikuoti Lenkiją. Galiu pasakyti, kad receptas gana paprastas. Pirmiausia, reikia vykdyti Teisingumo teismo sprendimą dėl e, aukščiausiojo teismo. Taip pat e, reikia bendradarbiauti su Teisingumo teismu ir ES institucijomis. Ir Lenkija to nedaro. Tai rodo ir tai, jog Lenkijos užsienio reikalų ministras nedalyvauja posėdėje. Prisiminkime, kalbant apie Vengriją, Vengrijos užsienio reikalų ministras e, diskusijoje dalyvavo, kai jis buvo pakviestas e, atvykti į posėdį parlamente. Toliau. E, teisinės valstybės principas, kurį mes čia aptarėme parlamente ir komisijoje, yra labai svarbus, tačiau tikriausiai bus sudėtinga grįžti prie sprendimų susijusių su konstituciniu teismu. Ehm, tokį teismą turi kiekviena civilizuota valstybė. Ir reiktų pagalvoti, kodėl buvo sugriauta visa teisminė struktūra. Turime vengti teisinės sistemos politizavimo. Nes e, politikai nori savintis valstybės struktūras. Ir tai pasakytina ne tik apie teisinę sistemą, bet ir nevyriausybinės organizacijas, viešasias žiniasklaidos priemonės. Dar neseniai buvo bandoma perimti finansinių rinkų valdymą Lenkijoje. Taigi dabar pats laikas imtis veiksmų. Kolegos galbūt mane užsipuls. Mes turime pasinaudoti tuo paprastu receptu. Reikia tiesiog nustoti pažeidinėti ES teisės aktus. Ir reikia grįžti į teisingą kelią, kai net ir sutikdami ne su viskuo, ką siūlo ES institucijos, mes vis tiek bendradarbiaujame. Ačiū, ponė, dabar Malin Björk. Labai ačiū ir ačiū komisijos nariai už tai, kad dalyvauja mūsų posėdėje. Kaltu su savo kolegomis iš kitų frakcijų mes esame pasvedinę Olavas, visi iš mūsų. Uh, E, esame parengę atitinkamą pareiškimą ir kai žiūrime į teisinės valstybės principą, e, galime pažiūrėti, kas yra aukos ir į ką nukreiptas smūgis, kai kalbama apie teisinės valstybės ir teisės viršenybės trūkumą. Ir pirmiausia, čia reiktų panagrinėti, ar tam tikri atvejai prieštarauja konstituciją, konstitucijai, Pavyzdžiui, dabar yra legalu atlikti abortą, kai yra vaisiaus pažeidimų. Ir tai yra 90 procentų atvejų, kitais atvejais abortas yra nelegalus. Lygiai taip pat e, buvo LGBTI diskriminacijos atvejais ir teismas tą atvejį patvirtino. Generalinis prokuroras pasisakė prieš teismo priimtą sprendimą ir tas sprendimas buvo nusiųstas e, konstituciniam teismui nagrinėti. Tiesą sakant, e, teisinės valstybės principo pažeidimas turi realių pasiekmių žmonėms. Ir kai mes teikiame ataskaitas e, apie Lenkiją, mes į tokius dalykus atkreipiame dėmesį. Ir mes toliau seksime situaciją ir toliau žiūrėsime, kam didžiausią žalą E, daro teisinės valstybės nebuvimas, nes kalbame apie pagrindinių teisų hartiją ir apie ES sutartis bei pagrindinių teisų pažeidinėjimą taip pat. Ačiū, ponas Jurek. Dėkoju. Tikėjusi, kad galėsiu kalbėti iš karto po delegacijos narių, kadangi esu beveik narys, buvau išbrauktas, kadangi Atrodo, kad tos delegacijos narys negali dalyvauti diskusijos su Lenkijos valdžios struktūromis. Yra labai keista nuostata. Laimiai tai manęs nesustabdė. Tai nesustabdė delegacijų diskutuoti apie tai, apie ką kalba ambasadorius Lenkijos Europos Sąjungoje. Mes diskutavome su juo Lenkijoje ir esame Jis kalba su mumis Lenkijos valdžios struktūros valdžiu. Vardu. E, yra tam tikrų pavojingų tendencijų ES veikime. Nes e, matome, kad Lenkija turi tam tikras teisės. Ir tai ir yra svarbiausias dalykas šioje diskusijoje. Tikiuosi, kad išgirsiu pono Timermanso poziciją šiuo klausimu, kadangi ponas Timermans turbūt žino, kaip dauguma mes žinome, kadangi tuo domimės, ši diskusija susijusi su Lenkijos teismų sistema vyksta jau kurį laiką. Buvo tokių atvejų, kai nebuvo vykdomi arešto orderiai. Ir visa tai buvo pagrista savavališkais kai kurių valstybių narių sprendimais – Mes galime paminėti tokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, iš Italijos. E, Italijoje buvo atsisakyta vykdyti Europos arešto orderį. Čia mes nekalbame atar, atar, tik apie santykius tarp valstybių ir konstitucijų. Laisvė yra svarbiausias dalykas. Lenkijos piliečiai turi teisę e, į tai, kad nusikaltėliai būtų persekiojami. Lenkijos piliečiai turi teisę būti saugus. Ne tik Europos komisija ar parlamentas, bet ir valstybės narės Europos Sąjungos gali, laikydamosi sutarčių, apkaltinti vieną kitą. Dėl to, kaip neteisingai yra gyvendinamos teisės numatytos antrajame straipsnėje. Tas faktas, kad dešimt vienų valstybių kaltins kitas dešimt valstybių narių, tai dar nereiškia, kad tos valstybės gali nusilaik, nustoti laikytis e, sutarčių nuostatų. Tai būtų didžiulė klaida. Jeigu Europos komisijai svarbi jos nuomonė, tai be abejo turi veikti. Ji ryštingai sureagavo, nes išvelgia pavojų Lenkijos piliečiams. Lenkijos valstybės pareiga yra pirmiausia saugoti nuo nusikaltų Lenkijos piliečius. Ši diskusija yra ne tik diskusija tarp Europos parlamento komisijos ir Lenkijos valdžios struktūrų. Tai taip pat yra ir puolimas prieš Lenkijos visuomenę ir Lenkijos teismų sistemos puolimas. Aš gerbiu gerbiu kolegę kaip asmenį, gerbiu ją už atliekamą darbą, bet noriu pasakyti, kad labai nustebino mane tai, ką ji dabar štai čia pasakė. Socialinė iniciatyva e, buvo ab, abortų draudimas, dar įstatymas neprimta šią linkmę. Be abejo, dabar jau dėl to yra spaudžiama E, Lenkiją dėl to. Dėl to, ko norėjo kažkokie kiti žmonės. Noriu pasakyti, kad tai yra, e, kad abortų sustabdymas, draudimas yra piliečių iniciatyva, tai yra piliečių pasiūlytas projektas. Ir čia štai mūsų pirmininkas Klod Morais reiškia apgareistavimą dėl to, kaip elgesi Lenkijos valdžia. O aš norėčiau pasakyti, kad man tai irgi dėl to, ko, dėl to gaila, kad Lenkija ne, atstovai netvyko paaiškinti savo pozicijos. Pagal Lenkijos teisės aktus asmuo, kuris gali teikti iniciatyvą, turi teisę tai daryti. Aš nesuprantu, kodėl iniciatyvą teikusio asmens nėra. ES institucijos ir pilietinė visuomenė taip pat gali bendradarbiauti. Pilietinė visuomenė turi būti gerbiama ir apgailestaudamas turiu pasakyti tai, kad man labai nepatiko tai, ką sakė kolegė Spinelį dėl bažnyčios. Ji irgi yra pilietinės visuomenės dalis, bažnyčios vadovybė, pavyzdžiui. Gerbiamos yra žiniasklaidos priemonės, gerbiama bažnyčia ir panašiai. Tai reiškia, kad visi turi teisę dalyvauti diskusijoje ir teikti jam atrodančius teisingus argumentus. Antra, jeigu ponė Spinelli klausia apie Lenkijos teisės aktus, norėčiau pasakyti štai ką. Įvadas į konstituciją mūsų sako, kad mes esame savo pirmtakams dėkingi už krikščioniškas vertybės, kurias iš jų perėmėme. sutarties 17 straipsnėje, be kita ko yra aiškiai pasakyta, kad turėtų būti vykdomas dialogas su mūsų bažnyčiomis, su religinių bendruomenių vadovais. Tad nežinau, ar to įsipareigojimo laikosi dabar Europos Sąjunga. Tiesiog yra kritikuojama šalies visuomenė. Ir tai yra ganėtinai keistas elgesys. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau Jums pasakyti. Aš ruošiausi šiai diskusijai ir dar kartą perskaičiau Mitterano tekstą Kudėta per mano, nuolatinis perversmas. Tai yra. E, tai yra tekstas apie nuolatinius perversmus. François Mitteranas sakė, kad jo negali sustabdyti niekas, kol jis nepasieks savo tikslo. Jis citavo Mišelį Devre. Jis kalbėjo apie legalizmą, apie tai, ar reikalinga yra valstybė. Kasgi atsitiko šiaip iš tikrųjų? buvo dėstomi įvairūs palyginimai, kurie net nėra argumentai. O aš noriu pasakyti, kad mes neturėtume būti susiskaldę Europoje. Kai diskutuojami tokie dalykai, kokie šiandien, tai Lenkijai vargu kiek gali padėti. Čia mes nekalbame apie kažkokį išorės spaudimą. Paskutinis mano komentaras būtų skirtas pirmininkui. Sutartis be abejo turi būti serkstima. Europos komisija turi užtikrinti, kad sutarčių laikomasi. Tačiau turi būti daroma užtikrint reikimą valdžių atskirimą. Ponas Timermansas reagavo į šią situaciją. Ponas Ferhofstatas apkaltino tarybą štai visai neseniai dėl to, kad nesilaiko komisijos rekomendacijų jeigu taryba neranda argumentų. Mes tiesiog turime nekreipti dėmesio į argumentus, kurie nepagristi. Dėkui. Dabar žodis kolegija Barbara Kašinska. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau iš karto pasakyti, kad aš nedalyvavau delegacijoje į Lenkiją. Mes netgi buvome sustarę, kad Lenkijos parlamentarai nedalyvaus toje delegacijoje, kuri vyko į Varšuvą e, faktorių informacijos rinkti. Objektyviai, aišku, tai turėjo būti daroma. Tačiau dabar jūsų klausau. Ir vienas klausimas man kyla, ypač besiklausant pono Jureko, kuris kalbėjo Degolio, apie Degolio reformas, jas minėjo. kokie, kokios dabar reformos, kokie tikslai galbūt teisinės, teisminės sistemos reformos. Ar tikrai tikslas buvo veiksmingumas? Ne, nes dabar teismų procesai užtrunka netgi ilgiau. Ar siekiama tuo buvo didesnio teisėjų kvalifikuotumo? Ne, Nes kaip tik e, netokie kvalifikuoti žmonės dabar priima teisminius sprendimus. Ar tikslas buvo padaryti teismų sistemą labiau sąžiningą? Ne, nes dabar turime daugiau e, apeliacijų pirmame teisminėme etape negu kad anksčiau. Tai yra pirmosios instancijos teisme. Taigi atrodo, kad tikslas čia visai kitoks buvo. Ir ko gero nėra labai sudėtinga uh, išvelgti, kokiu tikslu buvo reformos daromos. Pirmiausia, buvo bandyta pakeisti teisėjus, konkrečius žmonės. Be to dabar, kas dėl tos disip, dėl disciplinos skyriaus aukščiausiame teisme. Tikslas čia ko gero buvo ne tik tai savus teisėjus pasodinti, bet taip pat kartu ir kontroliuoti visus kitus teisėjus bei juos gazdinti, pavyzdžiui, disciplinėmis nuobaudomis tuos, kurie bando likti nepriklausomais, nešališkais. Manau, kad šiandien dar daugiau informacijos išgirsime šio posėdžio metu apie tai. Ponas Timermansas taip pat minėjo, kad yra disciplininės procedūros pradėtos, disciplinos tiksliau procedūros pradėtos prieš teisėjus. Ir pavyzdžiui, advokatai neturi teisės atstovauti tokių teisėjų, kurie yra kaltinami netinkamų elgesių. Kokiegi dabar tie pakeitimai Ar buvo jais kažko siekiama parodyti Europai? Aš manau, kad tas didžiulis korupcijos skandalas Lenkijoje susijęs su finansinė priežiūra būtų su tuo susijęs. Štai pavyzdžiui, vienas e, politikas e, bandė išsireikalauti kyšio iš vieno banko vadovų. Visa tai tik tai rodo, kad visa reforma siekia vieno tikslo, tai yra pajungti politiniai valdžiai e, teisminę valdžią, kontroliuoti teisėjus, kontroliuoti apskritai visus tam, kad, pavyzdžiui, iškilus problemams ar nusikaltimams išaiškėjus galima būti nebaudžiamiems, galima būti nebaudžiamiems. Štai dabar netvyko Lenkijos ministras, matome, kad trūksta dialogo, trūksta geranoriškumo. Taip pat Europos teisingumo teismo sprendimas nėra vykdomas, tai tik tai rodo, kad nėra geranoriškumo Lenkijos politikų pusėje. Dėkoju kolegoms. Komisijas pranešime nurodyta, kad komisijos vicepirmininkas turės mus palikti apie pusę keturių. Todėl paprašysiu kolegų galbūt taip ilgai nekalbėti. Matau, kad kai kurie kolegos net aštuonias minutės kalbėjo, na bet aišku, čia jau mano kaltė. Uh, Dėl mano kalties taip nutiko. Sąrašas kalbėtojų vis ilgėja. Paprašysiu kalbėtojų kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Dabar žodis ponui Voit. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ponė Timermans. Atrodo, kad jūs nustebote, jog Lenkijos teisingumo ministras atsisakė šio dialogo. Tačiau pirmiausia, reikėtų galbūt pasižiūrėti, koks tas dialogas. Ar tikrai dabar Europos parlamente vyksta atviras dialogas? Ko gero ne. Mes pasikvietėme žmogų, kad jis čia pasiteisintų tikriausiai. Kai jūs kalbate apie uh, teisėjų nepriklausomumą, man susidaro toks įspūdis, kad jūs kalbate apie teisėjų galbūt priespaudavos ne. Europos vertybės sutampa su krikščioniškomis vertybėmis, nereikėtų to pamiršti. Krikščioniškų tradicijų šalyje, ko gero, teisėjui nėra paprasta susitaikyti su negimusio vaiko žmogžudystė ar homoseksualiomis santokomis. Tikriausiai jūs turėtumėte su tuo, e, su, sutikti. Kitose valstybėse yra kitų vertybių. Na, o čia šiame parlamente mes, pavyzdžiui, kovojame už musulmoniškas vertybės, kai krikščioniškas e, vertybės bandome paminti. Nepamirškime, kad vakarų civilizacija yra pastatyta ant krikščioniškų vertybių. Jeigu jūs dabar kritikuojate teisėjų nepriklausomumą tik todėl, kad e, pensijinis amžius buvo sumažintas nuo 70 iki 65 metų. Tai tik tai rodo, kiek ES bando kištis į valstybių narių suverenumą. Aš labai norėčiau, kad Lenkija ir toliau atsilaikytų prieš Europos komisijos čia manevrus visokius, prieš jūs visus čia ir prieš Žoržo Soros, ir prieš Žoržo Sorosą. Vakarai turi išlikti krikščioniški. Pirmininkas komisijos narys turės palikti mus pusę keturių, todėl e, kalbėtojų sąrašą dabar e, e, kalbėtojų sąrašas bus sustabdomas, tai yra neberegistruos naujų kalbėtojų. Pirmiausia, Sofija netvelt žodis. Ačiū pirmininkė. Na, čia ponas Jurekas pasisakė ir ko gero nelabai gražu iš jo pusės taip elgtis, tiek ilgai kalbėti ir nepalikti laiko visai kitiems kolegoms. Dabar pakomentuosiu konkrečiai tai, ką jis sakė. Taip pat ir pono Vojtą norėčiau pasisakymą pas, pakomentuoti. Darbo tvarkės šiandien klausimai kitokie. Mes nekalbame apie techninius teisminių reformų klausimus. Ne, mes šiandien kalbame apie moterų LGBTI teisų nesilaikymą, apie pluralizmo sunaikinimą. Kalbame šiandien apie religijos laisvės, demokratijos, žiniasklaidos laisvės panaikinimą. Būtent apie tai mes šiandien kalbame. Ir darbo tvarkė netgi vadinasi kaip manifestas atkurti tą Dabar jūs, e, ponas Jurekas, kalba apie kažkokią natūraliai nusistovėjusią viduramžišką santvarką, kurioje e, dominuoja baltieji vyrai. Jūs kalbėjote apie kudetą permano nuolatinį valstybės perversmą, tą kūrinį. Jūs kalbate apie, pat, pa, pats apie save, ar ne? Nes būtent to jūs siekite. Dabar kreipiuosi komisijos nari. Aš labai nuoširdžiai pritariu visiems tiems veiksmams, kuriuos jūs atlikote Lenkijos vyriausybės atžvilgiu. Pasakykime vieną dalyką aiškiai. Mes kalbame apie Lenkijos vyriausybę, ekstremistus sėdinčius Lenkijos valdžioje, o ne Lenkijos žmonės. Matėme iš Lenkijos žmonių demonstracijų, kad jie pasisako už mums priimtinas vertybės. Nepamirškime to. Na ir dar vienas dalykas, kurį nekartą jau kartojau e, Europos komisijai, mes susilpniname savo pozicijas, kai kalbame vien tik tai apie teisminės problemas. Jeigu mes norime kalbėti apie sisteminius pažeidimus, reikėtų platesnį kontekstą paimti. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Paminėkime visišką abortų draudimą, susirinkimų laisvės uždraudimą, teisminės valdžios apribojimus, bet lygiai taip pat atsisakymą pripažinti Europos teisingumo teis, teismo viršenybę. Tos teisminės reformos dabar yra naudojamos tik tai tiems dalykams sustiprinti, kuriuos ką tik išsakiau. Lenkijos vyriausybė ne tik teisminės sistemos nepriklausomumą naikina, ta vyriausybė tiesiog naikina kitas teisės ir vertybės. Ir čia ne apie Lenkijos vyriausybę žmonės mes kalbame, o apie ES e, bendrijos integralumą ir vertybės. Mes turėtume skatinti tokias vertybės, o ne pasimesti tarp techninių klausimų. Ačiū dabar žodis poniai Josnievskai. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Po to, kas jau šiandien buvo išsakyta, turiu pasakyti, kad nieko čia negaliu pridurti. Mes e, puikiai matome, kokioje situacijoje gyvena Lenkijos opozicija šiandien. Aš esu Lenkija, išrinkta Lenkijoje ir aš didžiuojasi būdama Lenkija. Buvau išrinkta Lenkijoje į Europos parlamentą. Prieš mane pasisakė kiti Lenkijos atstovai, jie irgi išrinkti Lenkijoje, bet jų požiūris tikrai netitinka realybės Lenkijoje. Pone Kudricka, kalbėdama, labai negražiai kalbėjo. Kalbėjo apie bausmes, ji kalbėjo apie tai, kad kažkas už pavadėlio čia trumpo pririšamas, taip sakant, uh, Taip nėra Lenkijoje. Ankstesnės, ankstesniai vyriausybei valdant teisėjai sprendimus priimdinėjo sulaukia politikų skambučių. Tačiau dabar situacija pasikeitusi yra. Praeitais metais parlamente buvo kalbėta apie nepriklausomybės e, maršą. 250 tūkstančių taikių demonstruotojų taikiai ėjo Varšuvos gatvėmis. Žmonės šventė Lenkijos nepriklausomybės šimtmetį. Situacija Lenkijoje yra puikia. Lygiai taip pat viskas gerai yra ir su teismų reforma. Aš labai norėčiau, kad jūs panagrinėtumėte Lenkijos atsakymą Europos parlamentui ir kad pripažintumėte, kad vis dėlto buvo padaryta gerų dalykų Lenkijoje. O kas dėl pensijinio amžiaus sumažinimo? ankstesnės vyriausybės kadencijos metu, pavyzdžiui, 12 metų buvo pailgintas moterų pensijinis amžius. Ačiū. Ačiū komisijos nariui už kantrybę. Tikrai vienas iš parlamentarų ilgai kalbėjo. Galbūt jūs galėtumėte atsakyti, sureaguoti. Dėkoju. Dėkoju, aš bandysiu sureaguoti ir atsakyti į kelis klausimus man konkrečiai pateiktus. Pradėsiu nuo to, kodėl aš vis dėlto esu optimistiškai nusiteikęs čia šiandien. O tai yra dėl Lenkijos žmonių. Lenkijos pilietinė visuomenė tiesiog klesti. Lenkijos žmonės tikrai masto patys. Sąmoningi yra. Kągi mes parlamente ar komisijoje be jų darytume, be jų, ko gero, mūsų veiksmų pasiekme, e, poveikis nebūtų didelis. Be jų mums nepavyktų nieko padaryti. Lenkijos visuomenės didžioji dalis nori priklausyti šiai vertybių sąjungai, Europos sąjungai. Absoliuti dauguma Lenkijos žmonių to pageidauja. Per pastarus ketveruosius metus mane kai kas kritikavo ir sakė, atsargiai jūsų veiksmai prives prie euroskeptiškumo bangos Lenkijoje. Lenkai atsiribos nuo Europos. Deja, Lenkijoje parama ES netgi padidėjo per tuos ketverius metus. Taigi, Lenkai tikrai patys gali puikiai mąstyti ir atsirinkti ir jie yra tikrai labai europietiški. Na, nu, o dabar antras dalykas. Ir čia kreipiuosi į Lenkijos vyriausybę ir į tuos, kurie iš čia esančių palaiko Lenkijos vyriausybę. Jeigu dabar jūs suprastumėte, kad jeigu jūsų visuomenė vis dėlto pritarė šiai vertybių bendryjai, jums vis dėlto reikia taip pat laikytis ir šios bendruomenės taisyklių. Ne tik teisės yra suteikiama šiame klube, bet taip pat ir taisyklės bei prievolės. O viena iš tų taisyklių yra teisinės valstybės principai. Be to, ko gero, neįmanoma valstybei funkcionuoti, net ir praktiškai. Štai pavyzdžiui, mūsų vidinė rinka tinkamai veikia, nes kiekvienas iš mūsų piliečių yra tikras, kad ES įstatymai visur, visose valstybėse narėse bus vienodai taikomi. Tik tai taip įmanoma vidaus rinką sukurti kasgi turėtų tai užtikrinti ir tikrinti - nacionaliniai teismai. Tai reiškia, kad nacionaliniai teismai vykdo ir europinę jurisdikciją. Jeigu nacionaliniai teismai abejoja, pavyzdžiui, ar e, Europos sąjungos teisės aktai tinkamai yra įgyvendinama jų šalyje, jie gali kreiptis į Europos teisingumo teismą. Šią prasme Europos teisingumo teismas taip pat kaip ir nacionalinis teismas veikia panašiai šią prasme. Tai reiškia, kad visi ES teisės aktai turi būti vienodai e, įgyvendinami visose valstybėse narėse. Jeigu, tačiau dabar, jeigu jūs apribojate teisėjų nepriklausomumą, jeigu apribojate jų teisės kreiptis į teisingumo teismą, jūs apribojate ir e, galimybės ES teisės aktams vienodai visur būti taikomiems. Visai ES labai svarbu, kad teisminė sistema valstybės narėse tinkamai ir nepriklausomai veiktų, nes nuo jos priklauso ir ES valstybių, e, ES teisės aktų tiksliau e, įgyvendinimas. Dabar kitas dalykas - pagrindinės teisės. Tai nėra mūsų šiandieninė tema, bet pasakysiu štai ką. Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų įgyvendinimas yra svarbus kiekvienam piliečiui. Kiekvienas pilietis turi teisę suprasti, kad jie yra saugomi įstatymų, kaip ir visi kiti piliečiai, nedarant tarp jų skirtumo jokio. Tai yra pagrindiniai teisinės valstybės ES principai. Ir čia neturėtų būti daromas skirtumas tarp daugumos, mažumos, skirtingos odos spalvų, religijos ar panašiai. Įstatymas jokių būdų nėra daugumos priemonė suvaldyti mažumai. Būtent tai yra svarbiausi dalykai. Ir štai dabar pasižiūrėjau tų e, daugumos, kultūrinės daugumos partijų programas, iš karto suprantu, kad būtent ir todėl mes turime apsaugoti teisinės valstybės principus. Mes esame iš skirtingų šalių, valstybių sudaryta sąjunga, bet kiekvienoje iš jų visi piliečiai turi būti vienodai saugomi. Pasižiūrėjus iš Europos uh, perspektyvos mes esame mažumų sąjunga, net ir didžiausia šalis Vokietija yra mažuma Europos sąjungoje. Būtent tam reikalingi teisinės valstybės principai, tam, kad mums nedominuotų viena daugumos jėga. Tai yra tas platesnis, svarbesnis klausimas, svarbiausias tiksliau klausimas. Ir jeigu tai nebus tinkamai gyvendama, kas nuo to nukentės? Aišku, mažumos Nenostabu, kad mažumo, mažumos patiria tiek daug spaudimo šiandien. Kokios dabar pasiekmes? Kaip ir sakiau, de facto ES bus susiskaldžiusi, jeigu ES teisė nebus taikoma visur vienodai. Jeigu Lenkijos visuomenė nori priklausyti vertybių bendryjai reikia apsaugoti tas vertybės. O tai yra visų valdžios institucijų, nacionalinių valdžios institucijų prievolė. Komisija yra sutarčių sergėtoje ir mes, aišku, imsimės veiksmų, jeigu matysime, kad vertybės yra pažeidžiamos. Ponas Jurekas kalbėjo apie Lenkų teisės. Man atrodo, aš jau ką tik tai e, pristačiau savo požiūrį. E, galbūt e, nėra viskas taip, kaip ponas Jurekas e, mato. Jis paminėjo atsisakymą išduoti, ekstradicijos atsisakymą. Pavyzdžiui, ES teisingumo erdvė kaip veikia. Jeigu asmuo yra išduodamas iš vienos šalies kitai, Kai ekstradicijos yra prašoma, turi būti užsitikrinama, kad prašomoje valstybė narėje tam teismui bus garantuotas nepriklausomas teismo procesas. O jeigu, pavyzdžiui, dėl to abejojama, pavyzdžiui, dėl tų kumuliatyvinių valdžios funkcijų, pavyzdžiui, Lenkijoje, aišku, kad kitos šalies teisėjai suabejos, uh, ar tikrai, pavyzdžiui, teisėjai priims sprendimą teismo proceso metu, ar politikai. Logiška, kad toks sprendimas yra priimamas. Dėl to tokios pasiekmes atsiranda. Tam, kad nusikalteliai būtų perduoti teisingumo sistemai, reikia, kad teisingumo sistema būtų nepriklausoma. Ponas Jurekai, jeigu jūs norite, kad nusikalteliai atsidurtų kalėjimuose, reikia užtikrinti teismų nepriklausomumą. Tik tai tada visų ES valstybių narių teisėjai mielai e, išduos nusikaltelius pagal ekstradicijos prašymą Lenkijos teismams. Pone Jurekai, aš e, asmeniškai komisijoje atsakingas už 17 straipsnį dialogą su religijomis. Beje, labai e, dažnai netgi susitinku su e, Lenkijos e, katalikų bažnyčios, tiksliau Romos katalikų bažnyčios Lenkijoje atstovais. Tie atstovai, su kuriais aš kalbėjau, visada mini Polo, tiksliau Vojt popiežiaus Vaitylos e, citatą, kad reikia laikytis konstituci... konstituciškumo. Aišku, reikia dialogo su religinėmis ir nereliginėmis organizacijomis. Taigi, kad čia nebūtų jokių nesusipratimų, norėjau tai paaiškinti. Na ir dar kitas dalykas man svarbus. Pone Voktai, aš visai kitaip įsivaizduoju visuomenę, ko gero. Aš nepritariu pono Vokto siauram apibrėžimui to, kas turėtų būti krikščionis. Lygiai taip pat mm, nepritarčiau pono Vokto uh, e, Putino garbinimui. Todėl norėčiau įspėti Lenkijos kolegas dėl to, iš ko jie gauna paramą. Atsargiai su tą paramą. Ačiū komisijos nariui. Na, o dabar galbūt e, šią grupę, šios grupės diskusijas pabaigsime prieš pereidami prie kitos institucinės grupės. Pasakysiu, kad e, šį procesą inicijavo komisija, parlamentas tam pritarė. Taigi dabar labai labai trumpai pasisakys pirmininkaujantį Austriją, pirmininkaujantį Rumuniją. E, jos savo požiūrį pristatys. Lenkijos teisinio patarėjo iš nuolatinės, atsiprašau, Austrijos Lenkijų nuolatinio patarėjo iš nuolatinės atstovybės norėjau paprašyti pasisakyti. Taigi labai trumpai. Pana Bitner, prašau. Thank you very much. Honorable Chair. Labai ačiū, Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, teisinės viršenybės principas yra viena iš pagrindinių ES vertybių, o e, teisinė valstybė prisideda ir prie bendros rinkos veikimo, ir prie bendradarbiavimo procedūro. 20 gruodžio buvo pradėta procedūra prieš Lenkiją pagal 17 straipsnį. Pirmą kartą ta procedūra buvo pradėta ir noriu priminti, kas įvyko taryboje e, pradėjo šią procedūrą. Pirmiausia, įvyko bendrojų reikalų taryba vasaro 27 dieną. Šioje taryboje komisija informavo ministrus apie padėtį ir dialogą su Lenkija siekiant sprendimo. Kituose susitikimuose, bendrųjų reikalų tarybose. E, kovo 20 dieną, balandžio 17 ir gegužės 14 dienomis e, buvo pristatyti pokyčiai Lenkijoje. Ministrai išsakė paramą tolimesniam dialogui. E, vykdydama dialogą su komisija, Lenkija pakeitė tam tikrus įstatymus, tačiau komisijos manimų tų pakeitimų nepakako kad e, būtų ištaisyta padėtis. Dėl to komisija paprašė surinkti klausimus su Lenkija. Tai vyko bendrųjų reikalų taryboje birželio 26 dieną. Buvo apsikeista su nuomonėmis su Lenkijos atstovais ir išsakyta susirūpinimas dėl atitinkamų pakeitimų ir pasiūlymų aspektų. Ir žinoma, buvo užtikrintos ir atitinkamos teisės 18 rugsėjo vyko antroji klausimų sesija. Klausimai buvo panašus kaip ir birželio 26-ąją vykę klausimai bendrojo reikalų taryboje. Buvo ištamiai keičiamasi nuomonėmis su Lenkija, buvo kalbama apie teisėjų nepriklausomumą ir užtikrinimą, kad laikomasi teisinės valstybės principų Lenkijos teismuose. E, spalio 16 dieną komisija pateikė naujausią informaciją apie pokyčius teismų sistemoje Lenkijoje. Buvo dar kartą pabrėžta, kaip svarbu išlaikyti teisinės valstybės principą visose ES valstybėse ir siekti pažangos. E, lapkričio 12 dieną bendrojų reikalų taryboje ministrai vėl sulaukėme informacijos iš komisijos, mes rengiamasi rengiamasi bendrojo reikalų tarybai 11 gruodžio, kurį įvyks. Ir šis klausimas vėl bus įtrauktas į darbo atvarkę ir patiktas svarstyti ministrams. Taigi tikimasi ir toliau vykdyti diskusijas bendrojo reikalų taryboje pagal 7 straipsnio procedūrą. Tačiau mes tikimės, kad dialogas tarp Lenkijos ir komisijos bus sėkmingas. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, ponė Bitner. Ir taip pat e, būsimos pirmininkančios valstybės Rumunijos atstovai e, dalyvauja mūsų posėdėje. E, taigi, donatinė atstovybė trumpai mums pristatys aspektus, kurie bus nagrinėjami pirmininkant Rumunijai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, tarybos atstovai, komisijos atstovai. Noriu padėkoti už kvietimą ir už galimybę pateikti trumpą apžvalgą dėl septinto straipsnio procedūros pirmininkant Rumunijai. Visų pirma, norėčiau pratesti ankstesnių kalbėtojų mintis ir paminėti, kad E, teisinė valstybė yra viena iš pagrindinių ES vertybių. Tai yra įtvirtina sutartse ir tai yra neginčiamas faktas. Nuo kogi mes pradėsime? Visų pirma, tęsime ankstesnės pirmininkaujančios valstybės darbą ir mano kolega iš Austrijos jau pristatė padėtį taryboje. Mes ir savo pirmininkavimo metu rimtai bandysime ieškoti sprendimo. E, vadovausime sutartimis. Pirmoje pastraipoje, septintame straipsnėje, kalbama apie prevencinę procedūrą, e, kai kalbama apie teisinės valstybės principą ir teisės viršenybę. Taigi reiktų dėti visas pastangas tam, kad e, vyktų konstruktyvus dialogas e, tarp visų suinteresuotų pusių. Mes pasistengsime būti nešališkų tarpininkų, palengvinti procesą, skatinti dialogą. Ir žinoma, mes tikimės, kad e, pagrindinės dialogo šalis, tai yra Europos komisija ir Lenkija, ir toliau sėkmingai bendradarbiaus ir toliau kalbėsis tarpusavyje, kad mes galėsime sėkmingai tuo dialogu vadovautis mūsų pirmininkavimo metu. Ačiū, ačiū kalbėtojams iš pirmininkančios Austrijos ir iš būsimos pirmininkės Rumunijos. O dabar galime pereiti prie antrojo tarp institucinio E, dialogo ir išklausysime Jean-Claude Schlossen, Venecijos komisijos e, e, atstovą pona Kisterk, Europos teisminių tarybų tinklo atstovą ir pona Suzana Rudzinska Bluš, žmogaus teisų komisaro atstovę. Prašau, kviečiu visus ateiti. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, Venecijos komisija daug dirbo Lenkijos klausimų 16 ir 17 metais. Aš esu vienas iš vyriausių šios komisijos narių ir turiu dėje pripažinti, kad nesu susidūręs su tokiu techniškai, politiškai ir net emociškai sudėtingu klausimu. Dvi nuomonės buvo paskeltos 2016 metais, kova ir spalį kuriuose yra kalbama apie konstitucinių teismų reformas. Dvi kitos nuomonės buvo e, 17 metų gruodžio parengtos. Pirmoji būtų dėl prokuratūros, o antroji dėl įstatymų, kuriais keičiama nacionalinė teismų taryba, aukščiausias teismas reformuojamas ir kiti teismai reformuojami. Priešiški veiksmai, jeigu galiu taip juos pavadinti, pirmiausia buvo nutaikyti į konstitucinį teismą. Tam, kad e, geriau suprastume situaciją, reikėtų sugrįžti dar į 2015 metus, kai valdžioje buvo Teisė ir Teisingumas partija. partija. E, tuo metu piliečių platformos vyriausybė e, pateikė įstatymo pataisas, pagal kurias e, žemieji parlamento rūmai Seimas gali paskirti penkis teisėjus 2015 e, metais. Trys iš šių postų buvo užpildyti, taip sakant, paskirti, o du kiti buvo paskirti, palikti tiksliau kitai kadencijai. Toks buvo taip pat ir 2015 m. E, gruodžio Konstitucinio teismo dviejų sprendimų turinys. E, tie sprendimai niekada Lenkijos valdžios nebuvo įgyvendinti. Teisėjai, trys e, perrenkami teisėjai niekada neprisiekė prieš Respublikos prezidentą. Be to, parlamentas paskyrė penkis naujus teisėjus, du pagal Konstitucinio teismo sprendimą, o tris kitus pažeidžiant Konstitucinio teismo sprendimą. Respublikos prezidentui iš karto prisiekė visi penki teisėjai. Lenkijos valdžia nekantriai laukia, kol baigsis teismo E, pirmininko mandatas, pono Andrės Šreplinski magnatas, 19, 16 metų gruodžio 19 dieną. Tuo metu buvo patvirtinti dar du nauji įstatymai. Naujoji pirmininkė buvo paskirta labai keistomis teisinėmis aplinkybėmis. Ir pirmasis jos sprendimas buvo patvirtinti nekonstituciškai patvirtintus teisėjus. Ši situacija vis dar iki šiol tęsiasi ir meta šešėlį visam konstituciniam teismui, kurio net ir sudėtis yra nekonstituciška. Be e, problemų susijusių su teismo sudėtimi dar buvo ir kitų įstatymų pataisų, kuriais, kuriomis e, buvo siekiama veikimą teismo pakoreguoti. Galima pasakyti, kad tų pakeitimų tikslas buvo sulėtinti ar nesukliudyti e, teismo veiklą. Pateiksiu vieną pavyzdį. Teismo kolegija gali priimti sprendimą tik tai, jeigu 13 iš 15 teisėjų posėdžiauja, o įstatymai gali būti atšaukti tik tai dviejų trešdalių daugumai už tai balsuojant. Venecijos komisija 16 metų kovo mėnesį labai smarkiai tai sukritikavo. Tada Konstitucinis teismas atšaukė šiuos pakeitimus, tačiau vyriausybė atsisakė paskelbti šį sprendimą, kaip ir kitus beje, nors pagal Konstituciją yra numatyta iš karto skelbti, publikuoti Konstitucinio teismo sprendimus. Antroji Venecijos komisijos nuomonė dėl Konstitucinio teismo buvo aptarta spalio 2016 m. spalio mėnesį. Šios iniciatyvos ėmėsi Europos tarybos generalinis sekretorius. Ir Venecijos komisijoje paprastai įprasta, kad aptariamos valstybės e, vyriausybės atstovai dalyvavo diskusijoje, tačiau Lenkijos valdžia ignoravo šį procesą. Be jokios abejonės kai kurie nukrypimai buvo pakoreguoti, tačiau buvo akivaizdu, kad Lenkijos valdžios pagrindinis tikslas buvo išlošti laiko ir pasirenkti, perimti savo žinion e, konstitucinį teismą po to, kai 2016 metais kadenciją baigs jos, jo tiksliau pirmininkas. Nuo 16 metų gruodžio Konstitucinio teismo prestižas sumenko. Taip pat ieškinių skaičius, tiksliau klausimų skaičius buvo su, sumažėjo labai smarkiai. Daug ieškinių buvo atsimta netgi. O tai labai svarbu, nes daug įstatymų labai ginčytinų buvo patvirtinta, o teisminės kontrolės kaip ir nebeliko konstitucinės. Bet to netgi priešingai konstitucinis teismas tapo vyriausybės e, tiesiog įrankiu. Ir tą įrankį vyriausybė naudoja ten, kur jai paranku. Na, o kas dėl teis, teisminės pačios sistemos reikėtų paminėti prokuratūros įstatymą ir 17 metų gruodžio mėnesių Venecijos komisijos sprendimą. Taip yra įmanoma e, labai įvairiais būdais prokuratūrą e, struktūriškai organizuoti ir tai neprilyksta teisminiai sistemai. Tačiau tai, kas dabar Lenkijoje buvo padaryta, yra stebinantis dalykas, nes praktiškai pagal naują įstatymą yra sujungiam, sujungiamo prokuratūra su generaliniu prokuroro postu. Ir, o tai, o taip pat kaip ir kiti įgaliojimai suteikti Teisingumo ministerijai, kelia pavojų valdžių atskirimo principui. Na ir vis dar 2017 metų tą patį gruodžio mėnesį Venecijos komisijoje buvo įvertinti kiti trys įstatymai. Tai būtų aukščiausiųjų teismų taryba, e, aukščiausiojo teismo ir kitų teismų įstatymai. Dabar kas dėl teismų vyriausiosios ar aukščiausiosios tarybos, jos pagrindinis tikslas yra užtikrinti nepriklausomumą teismų. Ir štai dabar 15 teisėjus atstovaujančių narių, tiksliau tie 15 teisėjus atstovaujančių narių nebėra skiriami pačių teisėjų, kaip kad buvo anksčiau, o yra skiriami Seimo. Taigi politinių paskirimų čia gali būti. Be to iki tol dirbę nariai buvo atstatydinti arba pakeisti kitais nariais. Kitas dalykas, aukščiausias teismas Lenkijoje pertvarkytas iš esmės. Buvo sukurti du nauji skyriai, vienas iš jų disciplinos, o kitas skyrius neįlinių ieškinių vadinamųjų e, skyrius. Tie nauji ieškiniai yra didelė naujovė, nes dabar yra įmanoma užginčyti teismo sprendimus priimtus per 20 paskutinių metų, jeigu tai yra būtina tam, kad, cituoju, galima būtų užtikrinti teisinės valstybės ir socialinio teisingumo principus. Tokie ieškiniai akivaizdžiai primena sovietinę teisinę sistemą, nes dabar yra kvest kvestionuojami neatšaukiami teismo sprendimai, o tai yra labai pavojinga iš teisinio saugumo požiūrio. Kitas dar dalykas susijęs su aukščiausiojo teismu. Aukščiausiojo teismo teisėjų pensinis amžius yra sumažintas nuo 70 iki 65 metų. Tai yra aktualu maždaug trečdaliui dabar dirbančių teisėjų, o tai reiškia, kad atsiras naujų darbo vietų, kurias galės užpildyti vyriausybė. Be to, teisėjai, naujieji teisėjai galės kreiptis į Respublikos prezidentą su prašymu pratesti jų funkcijas. Ši naujovė jau yra net ir žinoma, nes Europos teisingumo teismas 2018 m. spalio 19 d. dėl šios priemonės priėmė savo sprendimą. Na ir galiausiai dėl kitų paprastų vadinamųjų teismų, žemesnių teismų, e, teismų pirmininkai turi plačius įgaliojimus, tačiau visa sistema labai hierarchiška yra. Pavyzdžiui, e, žemesnių teismų pirmininkai hierarchiškai pavaldus aukštesnių teismų pirmininkui, o tie teismų pirmininkai pavaldus teisingumo ministrui. Teisingumo ministras gali atšaukti e, teismų pirmininkus, o tam pasipriešinti gali tik tai teismų e, aukščiausioji taryba kurios sudėtis yra daug politiškesnė ir be to tam reikia dviejų trečdalių e, narių pritarimo, o tai yra praktiškai neįmanoma. Be to, perinamo laiko tarpio nuostatos suteikia dar daugiau galiojimų teisingumo ministrui. Na ir galiausiai, kaip ir sakiau, tas pats teisingumo ministras taip pat yra ir Respublikos, tiksliau prokuroras, taip pat prokuratūros vadovas, taip pat yra ir generalinis prokuroras. Taigi išvados kokios. Nebėra konstituciškumo kontrolės, yra sujungiamos generalinio prokuroro ir teisingumo ministerijos funkcijos, yra perimama teisingumo aukščiausiosios tarybos kontrolė, nes dabar teisėjus nebe teisėjų atstovus renka nebe teisėjai, o Seimas. Be to yra galimybė užginčyti anksčiau priimtus teismo sprendimus, kurie yra neginčiami. Sumažintas yra pensijinis amžius teisėjų. Na ir dar sunkinanti aplinkybė yra ta, kad tie naujieji teisėjai gali E, prašyti išskirtinai pratesti jų funkcijas, tai gali padaryti Respublikos prezidentas, bet to dar yra daromas didžiulis spaudimas teismų e, pirmininkams e, dėl labai hierarchizuotos teisingumo sistemos, kurios viršuje yra teisingumo ministras. Dėkoju gerbėmieji ponai ir ponios už jūsų dėmesį. Dėkoju, profesoriau. iš tikrųjų labai svarbu, ką sako Venecijos komisija. Jūsų pasisakymą padalinsime komiteto nariams, kad jie galėtų detaliau su juo susipažinti. Likite su mumis, pane profesoriau, kadangi bus dar klausimų ir atsakymų sesija. Ir galbūt atsakyti galėsite į klausimus, kurių galėtų turėti mūsų komiteto nariai. Dabar noriu kreiptis į poną Sterk. Ir priminti, kad turime šio renginio plakatą. Štai taip jis atrodo. Lenkijos, Lenkų kolegos e, turi, tikriausiai atpažins, kad Gdanskė stovi šio, šitoks paminklas. Šitas plakatas e, tikrai geras, gerai padarytas. Nors nežinau, ar visada tokių plakatų reikia, bet šis yra tikrai puikus. Kolegos, dabar keliausime prie e, tarybų Europos tinklo teismų sistemai. Ponas Kisterk yra šios organizacijos vadovas ir jis taip pat kalbės 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti už malonų kvietimą dalyvauti šiame viešame klausime. Pirmiausia, noriu pristatyti mūsų tarybų tinklą teisminis reikalingams. 24 turime tarybas Europos Sąjungoje ar panašias autonominės struktūras, kurios atlieka panašias funkcijas, remdami e, struktūras, kad būtų užtikrintas nepriklausomas teisingumo uh, E, teikimas. Mes padedame ne teisėjams individualiai, bet teismams, kad teisingumas būtų užtikrintas. Mes esame tartum e, buferinė zona, zona tarp e, viena vertus teisėjo kūros struktūrų, vykdomosios valdžios ir teismų struktūrą. Kodėl mes ėmėmės tokių žingsnių Lenkijos nacionalinę tarybą išbraukti iš savo tarpo? Pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodį apie procesą, kurio laikėmės, o paskui apie pačią reikalo esmę, apie procedūrą. Kaip daugelis jūsų žinote, nuo 15 metų spalio e, Teisingumo partija ėmėsi reformuoti teismų sistemą Lenkijoje. Nuo 2015 metų vyriausybė pasiūlė pakeitimus, parlamentas tam priemė naujus teisės aktus, įstatymus. Parlamentas Lenkijos pakeitė e, straipsnius dėl, dėl konstitucinio teismo, aukščiausiojo teismo, pas, paprastųjų teismų. Sutinkamai su mūsų standartais, bet kuriuo atveju būtina įtraukti į reformų procesus ir mūsų tinklą. Tai padeda užtikrinti teismų nepriklausomybę ir tai padeda įvertinti, ar reformos kelia pasitikėjimą, ar yra teisingai įvykdytos. Mūsų tinklas nebuvo tinkamai įtrauktas tos procesus ir tiek tai gavome tų teisės aktų projektų. 16 metais generalinė asamblėja padarė pareiškimus apie įstatymų projektą susijusi su e, teismų reforma. E, buvo kalbama apie teisingumo tarybos likimą taip pat mums pasirodė, kad gali būti tinkamai neužtikrintos statutinės taisyklės, kurių turi laikytis e, mūsų tinklo nariai. Jie turi būti nepriklausomi nuo vyriausybės. Ir būtent e, taip turi būti pagal galiojančias ES taisyklės. E, situacija nesikeitė, nepaisant įspėjimų, situacija vis blogėjo. Iš buvo iškeltas Klausimas dėl e, laiškė dėl e, dalyvavimo e, Lenkijos tinklo nario mūsų bendro tinklo veiksme. Delegacija apsilankė Lenkijoje, buvo diskutuojama su teismo aukščiausio pirmininku, su kitų teismų vadovais, su antemis, su teismų bendradarbiavimu tinklo atstovais ir su e, ombudsmenu mano kaimynu. E, mes, pat, e, mes buvo pateikti atsakymai raštu į užduotus klausimus susijusius su šiomis reformomis. Prieš pereidamas prie e, komentarų dėl KRS, norėčiau pasakyti, kad visi mūsų tinklo nariai um, E, apgailėstauja dėl to, kad buvo išbrauktas iš mūsų tarpo Lenkijos tinklas. Tai buvo tas narys, kuris dalyvavo mūsų organizacijos veikloje nuo pat pradžios, e, įvairiuose mūsų projektuose daugybę metų. Dabar norėčiau perėti prie klausimo esmės. Pirmiausia, mes atlikome stebėseną dėl uh, KRS priimti sprendimai turėtų būti vertinami pagal tuos sprendimus, kurie bus taikomi teismams, konstituciniam teismui ir aukščiausiam teismui. Kai žvelgi į situaciją, matosi, kur, kur pasislinko um, galios sistema. Akivaizdu, kad vykdomoji valdžia kišasi į teismų veiklą, kad uh, teismų, teismai yra kontroliuojami politinės valdžios vykdomosios valdžios Lenkijos vyriausybė e, nepateikė jokių paaiškinimų ir jos sprendimas tą nepriklausomybę riboti nėra nieko paaiškinamas. Buvo susitelkta tik tai prie teisės projekto, kur kalbam apie KRS, Lenkijos teismų tarybą. Ir paaiškėjo, kad ta taryba yra ne tiesiogiai e, renkama kaip anksčiau, bet teisėjų skiria parlamentas. Jeigu 25 teisėjai arba 2000 piliečių paremė teisėją, tuomet jis gali būti išrinktas, paskirtas. Ta taisyklė e, galiojo seniau, o teisėjai turi būti renkami ir turi surinkti daugumą visų balsų. E, tai, kad e, tos taisyklės nesilaikoma, tai nereiškia, kad teismai yra nepriklausomi nuo vykdomosios valdžios. Buvo leis, buvo, buvo prieita prie išvados, kad KRS nebėra e, nepriklausoma struktūra. E, e, tų reformų rezultatas buvo tas, kad teismai tapo vis labiau kontroliuojami vykdomosios valdžios. Oficialus tikslas yra kovoti su korupcija, su neefektyvumu teismų sistemoje, su komunizmo palikimu, tačiau Lenkijos vyriausybė nei KRS nesugebėjo mūsų organizacijai paaiškinti, e, kaip tęsis reformos ir kaip tos reformos padės pasiekti jų deklaramų tikslų. E, teismų narių atrankos procesas yra neaiškus, neskaidrus. E, teisėjų sąrašai atrinktų neskelbiami viešai ir neįmanoma patikrinti, ar į sąrašą pirmiausia ir traukti tie, uh, E, teisėjai, kurie bendradarbiauja su Teisingumo ministerija, ar ten e, yra parenkami 25 kandidatai kiekvieno teisėjo vietai. E, teisėjų rėmėjų sąrašas taip pat neskelbiamas, o mūsų tinklas gavo tik tai informaciją apie teisėjus, kuriuos remia kažkas. Dauguma išrinktų KRS narių turi glaudžius ryšius su Teisingumo ministerija arba su politikais iš valdančiosios partijos. Buvo mūsų tinklas informuotas, kad keturi iš narių nedilgai trukus iki rinkimų e, dirbo Teisingumo ministerijoje. Penki kairės nariai buvo skirti teismų pirmininkais. Ta padarė Teisingumo ministras, pasinaudodamas savo specialiomis galiomis kurios jam buvo suteiktos prieš rinkimus. Dauguma KRS narių, 14-25, yra arba valdančiosios partijos nariai, arba vyriausybės nariai, arba juos parinko parlamentas, rekomenduojant valdančiai partijai. Nemaža dalis jų 10 tūkstančių Lenkijos teisėjų mano, kad KRS yra politizuota struktūra. Kairės nariai rėmė visas teisingumo reformas, kurias vykdo vyriausybė. E, dauguma teisėjų yra tos nuomonės, kad reformos pažeidžia Lenkijos konstituciją ir pažeidžia teismų sistemos nepriklausomumo principą. Kai kurie kairės nariai išreiškė tokią nuomonę, kad teisėjai, kurie viešai kalba prieš šią reformą, arba kurie kalba apie teismų sistemos nepriklausomybę, turi būti atleisti ir sulaukti disciplininių nuobaudų. Na ir naujoji KRS nepasisako tų teisėjų vardų, kurie gina teismų nepriklausomybę. Kaip, pavyzdžiui, teis, aukščiausiojo teismo pirmasis pirmininkas. Dėl tų priežasčių 2018 rugsėjo 17 Bukarešte vykusioje generalinėje asamblėjoje 21-24 tarybų narių balsavo už tai, kad KRS narystė būtų suspenduota. Vieno tarybos nario nebuvo, vienas susilaikė ir KRS tik tai atstovai balsavo prieš. Kol kas uh, KRS atstovai negali dalyvauti į NG mūsų tinklo veikloje. Ir be abejo, tas suspendavimas gali būti panaikintas, bet taip atsitiks tik tada, kai teismų nepriklausomybės principo Lenkijoje bus tinkamai laikomasi, kai jis bus užtikrintas. Kairės veiksmai nuo suspendavimo e, narystės e, mūsų tinklo veikloje leidžia manyti, kad įvyks gerų pasikeitimų buvo parodyta, kad prieš buvusiuosius KRS narius matėme buvo imtasi sankcijų. Teisėjai, kurie pasinaudojo savo teisę kaip Europos teisėjai, pateikti prejudicinius klausimus Luksemburgė esančiam teisingumo teismų sulaukė sankcijų. E, mūsų tinklas nori skatinti bendradarbiavimą ir supratimą e, tarp ES teismų tarybų narių. Šis tikslas numato ir bendrą atsakomybę, kad galėtume kartu kurti ES teisinės tvarkos pagrindus, ypač kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų ir teismų nepriklausomybės. Valstybės narės gali kaip tinkamos organizuoti savo teismų sistemas, tačiau yra tam tikri minimalūs standartai, kuriuos būtina atitikti. KRS atveju minimalūs standartai buvo pažeisti, jų nebuvo laikomasi, todėl kaip be būtų liūdna, mūsų tinklas turėjo nuspręsti PRS narystę suspenduoti. Dėkoju uždėmesi. Ačiū, sako pirmininkas. Tas suspendavimas iš tikrųjų buvo labai reikšmingas sprendimas, nes KRS buvo jūsų tinklo narė visą laiką. Ačiū už jūsų paaiškinimus, jūsų komentarus, tokius detalius. Kolegoms dabar aiškiau. Dabar suteiksime žodį Lenkijos ombudsmenui ponui Adamui Bodnarui. E, tad manyčiau, kad būtų išgirsti labai įdomu jo komentarus apie situaciją Varšuvoje. Prašom, žodis jums, daktarė Botnar. Uh, dear Mr. Chairman, dear members of the... Pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai, noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiuose viešuosiuose klausimuose. Aš atstovauju Lenkijos ombudsmeno tarnybai ir mes uh, Iš tikrųjų, daugybę metų dirbame Lenkijos teismų sistemoje, saugome teisės ir laisvės, mano vaidmuo yra nagrinėti skundus ir užtinkrinti žmogaus teisų apsaugą Lenkijoje. Aš tikiu, kad ombudsmeno vaidmuo yra suteikti atsaką ir atsak... Mm, imtis veiksmų tada, kai žmogaus teisų situacija Lenkijoje yra pavojuje. Mes turime užtikrinti pagrindinių žmogaus teisų apsaugą. Ir aš noriu pažymėti, kad aš pasisakau už teisminės reformas Lenkijoje. Lenkijai tokių reformų reikia, reikia didinti teismų teisingumą, tačiau būtina laikytis teisės valstybės principų ir negalima piknaudžiauti reformomis e, tam, kad pagristume pakeitimus, kurie turi poveikį teismų nepriklausomumui ir valdžios padalyjimui. Nes galiausiai teismai turi užtikrinti visų asmenų teises, tarp jų ir mažumų teises, ir žininga bei nepriklausoma teisma. Uh, Būtina užtikrinti teisinės valstybės principo laikymasi. Aš stebėjau situaciją ir spaudimą daromą teisėjams Lenkijoje. Ir dabar Lenkijoje pagrindinė problema yra teismų nepriklausomumo trūkumas. Konstitucinis teismas e, dėl įvairių priežasčių, kurias minėjo profesorius Šolts ir kurias komentavo Venecijos komisija savo ataskaitoje bei minėjo kiti dokumentai bei tarptautinės rekomendacijos. Visą tai rodo, kad e, teismai nėra nepriklausomi ir piliečiai negali pasikliauti teismų nepriklausomumu. Politikai tvirtina įstatymus, siekdami centralizuoti valdžią šalyje, tai apima ir e, įstatymus susijusius su prokuratūra, susijusius su žiniasklaida ir su kitus įstatymus. Ir todėl aš noriu paminėti Venecijos komisijos ištames rekomendacijas. Viena rekomendacija apima prokura, rekomendaciją prokuratūrai, kita rekomendacija apima policijos ir slaptųjų tarnybų galės. Uh, ir šios dvi rekomendacijos buvo apskritai neįgyvendinamos, jos buvo ignoruojamos, nepaisant mano nuolatinių raginimų ir pilietinės visuomenės nuolatinių raginimų. E, be to yra didelis susirūpinimas dėl žiniasklaidos priemonių. 16 metais gruodžio 13 dieną e, buvo patvirtintas įstatymas e, ir Tas įstatymas pažeidė žiniasklaidos laisvės principą, tai nustatė Konstitucinis teismas, tačiau jo sprendimas įgyvendintas nebuvo. Tai tampa dar svarbiau dėl to, kad e, laisva ir nepriklausoma žiniasklaida vaidins vis didesnį vaidmenį artėjant Europos parlamento rinkimams. Taigi būtina užtikrinti teisinės valstybės principo laikymasi. Europos parlamentas e, nori užkirsti kelią teismų nepriklausomumo žlugdymui ir šis procesas yra labai svarbus aukščiausiojo teismo nepriklausomumo užtikrina. 2018 e, spalio 19 dieną buvo išleistas įsakymas e, Teisingumo teisme, pagal kurį Konstitucinio teismo teisėjai turėjo būti gražinti į darbą. Ir aš nežinau, kiek tai turėjo įtakos e, E, ir kiek turėjo taikos ES e, lygių nurodyti veiksmai. Tačiau būtina ir toliau tęsti veiksmus, e, raginti Lenkiją imtis pokyčių. Tie pokyčiai gali būti labai paprasti. Pavyzdžiui, nurodyti, kad pensinio amžiaus prailginimas yra atšaukiamas ir kad e, teismų nepriklausomumas yra užtikrinamas. Tačiau teisinė valstybė susijusi ne tik su pensinio amžiaus nustatymu, ne tik tai nu, su aukščiausio teismo kaip institucijos apsauga, tai taip pat ir vertybių ginančių nuo arbitrarios galios apsauga. Ir svarbu taip pat ir teisminė taryba ir svarbios yra procedūros, kurios yra taikomos teisėjams. Buvo minėtos skirtingos procedūros, skiliant e, teisėjų tarybos narius. Pagal dabartinius pakeitimus e, teisminės tarybos e, nariai skiriami ne savo kolegų, bet e, trijų penktadalių parlamento e, Seimo narių balsavimo. Ir tai prieštarauja Lenkijos e, konstitucijai. Būtent tokios išvados priejo ir Venecijos komisijos atstovai bei patys teisėjai. Tai paminėsiu dar profesorių Adam Šemboš, teisėjų solidarumo judėjimo narį. Jis 89-aisiais dirbo E, kurdamas teismų sistemą ir jo nuomonė buvo, kad e, teisinės tarybos nariai turėtų būti renkami savo kolegų. Taip sukuriama galius pusiausvira ir atitinkami svertai e, nacionalinėje teisėjų taryboje. Deja, šis pakeitimas nebuvo patvirtintas ir naujieji tarybos nariai buvo išrinkti neskaidriai. E, e, kiekvienas narys turėjo gauti 25 kolegų rekomendaciją, tačiau e, mes iki šiol negalime žinoti, kas iš kolegų parėmė kandidatus. Dėl skirtingų veiksmų, taip pat dėl konkurencijos į postus aukščiausiame teisme, vis mažiau pasitikima nacionalinė teisėjų taryba Lenkijoje. Ir tai viena iš priežasčių, dėl ko iš Europos teisminio tinklo e, buvo pašalinta Lenkijos taryba. Ir e, tai yra labai svarbus organas ir e, jis užtikrina teisinį nepriklausomumą, tačiau e, tam jis pats turi būti nepriklausomas dar dėl atitinkamų disciplininių priemonių teisėjams. Buvo sukurta nauja sistema, e, yra pirmininkaujantis e, teisėjas, jis yra skiriamas e, konkrečiam laikotarpiui ir jis gali pats veikti arba veikti per savo pavaduotojus, kurios skiria Teisingumo ministerija, tai reiškia vykdomosios valdžios atstovai. Kai pradedant disciplinos procedūrą teisėjui, ją apskusti galima per apeliacinį teismą, na, o vėliau galima kreiptis į aukščiausią teismą. Ir aukščiausiojo teismo teisėjai nagrinėjantis e, tokias bylas užima, buvo, e, uždirbo 40 procentų daugiau negu kiti teisėjai. Tai yra labai kontroversiška. Be to, tie teisėjų rūmai buvo neseniai sukurti. Taigi šis pokytis ir kiti pokyčiai yra iš tikrųjų žalingi teismų sistemai. Yra dabar stebimi aštuonių teisėjų atvejai, yra iškeltos disciplinės bylos tiems teisėjams. Norėčiau pateikti trumpą jų apžvalgą. Yra du atvejai ir tai teisėjų Mačevskos ir Tulėjos atvejais buvo kreiptasi į Teisingumo teismą dėl preliminaraus sprendimo ir šios bylos yra dabar nagrinėjamos e, vykdama disciplinos procedūra. Toliau e, kitų teisėjų bylos buvo užvestos dėl situacijos e, komentavimo žiniasklaidos priemonėse. Šimušyski, Levič, Pranskovija ir Tumarkiai. Buvau informuotas, kad šie teisėjai buvo pakviesti liudyti aiškinamoje procedūroje. Taigi jie buvo apklausti ir apklausų metu advokatas atstovaujantis ponų Jacek Dibua negalėjo dalyvauti procese ir negalėjo dalyvauti disciplinos procedūroje. Taigi dar viena byla atsirado dėl tokios situacijos. Taipogi Buvo ir atvejis, kai teisėjas e, kalbėjo apie konkrečią politinę situaciją ir apie vieno opozicijos politiko žmoną. E, Savamirinskį teisėjas e, už tai buvo nubaustas disciplinė procedūra. Kiti teisėjai, dar panas Dupa ir dar vienas teisėjas buvo patraukti atsakomybėm ir jiems pradėti disciplininę procedūrą dėl baudžiamojo proceso imitavimo. Taip pat ponas Mažurek, teisėjas ir teisėjų tarybos narys, jis dirbo apeliacijos teisme, jis buvo perkeltas į kitą teismą prieš jo valią, tačiau jis ne tik tai regioninio teismo pirmininkas, bet ir nacionalinio uh, tinklo narys, taigi yra pavojus, kad tai ir politinis sprendimas. Ponas Žiūrek taip pat sulaukė kaltinimų dėl netinkamų praktikų. Pirmiausia, turime padaryti išvadas dėl tų atvejų ir procedūrų pradėtų teisėjams. Netgi kelios pradėtos procedūros sukuria pavojų visai teismų sistemai ir Daugiau negu tūkstantis teisėjų ir e, didelė dalis teisėjų teigia, kad e, tai turi poveikį tiesioginiam jų darbui ir 90 procentų teigia, kad teismų nepriklausomumas yra pavojuje. Joks e, teisėjas neturi būti persekiojamas ir jam pradedami disciplinos procedūros dėl nuorodos į teisingumo teismo sprendendus. Be to, reikia žiūrėti, ar vykdomoji valdžia užtikrina atitinkamą apsaugą, kaip yra numatyta 19 sutarties straipsnėje. Ir tai taip pat užtikrina ir Teisingumo teismas. Na ir galiausiai disciplinų procedūros e, teisėjų rūmai aukščiausiame teisme e, gali kelti pavojų ir e, gali palankiai politinėms jėgoms interpretuoti teisingumą. Taigi, reikia įgyveninti Venecijos konvencijos rekomendacijas, užtikrinti teismų nepriklausomumą ir užtikrinti galimybę vykdyti stebėsenos veiksmus. Reikia užtikrinti konstitucinio teismo sprendimo dėl žiniasklaidos įgyvendinimą, taip pat uh, uh, E, būsimų Europos parlamento rinkimų kontekste reikia užtikrinti pluralistinės diskusijas e, rinkimų kampanijos metu. Taip pat būtina e, peržiūrėti nacionalinės teismų tarybos statusą ir užtikrinti teismų stebėsiną Lenkijoje. Labai ačiū. Uh, ačiū. Gerbiamai ponai Bodnar, dabar klausimų ir atsakymų sesija, žodis nariams. Pradėsime tokia tvarka, kokia buvo užsirašyta. Pradėsime nuo pono Boni. Dabar paprašysiu visų laikytis dviejų minučių. Visiems po dvi minutės. Nelgiau kaip dvi minutės. Prašau, ponia Boni. Aš kalbėsiu lenkiškai. Ačiū. Ačiū už. Uh, tokius aiškius, e, tikslius e, paaiškinimus. E, ačiū už situacijos pristatymą, tačiau aš norėčiau užduoti klausimą ponui Bodnar. Kaip dabar atsitiko, kad tie sunkiai suprantami teisminės sistemos pokyčiai gali paveikti žmogaus teisų padėtį Lenkijoje? Pavyzdžiui, dabar vyksta demonstracijos, taikios demonstracijos, 600, pavyzdžiui, dalyvių dalyvavo tokia demonstracijoje ir čia jau policija net ir sulaiko ir neleidžia jiems laisvai e, burtis ir demonstruoti. Pavyzdžiui, NVO lėšos yra ribojamos, tiksliau jų žodžio laisvė yra ribojama. Taip pat dar buvo pasakyta, kad prezidentas Duda gali, pacituosiu, skatinti homoseksualias vertybės e, propaguoti Lenkijoje. Jūs tikriausiai žinote, kad Lenkija yra konservatyvi šalis. Niekas e, nekalba apie labai radikalius sprendimus. Kaip dabar iš civ... civilinės teisės pusės tokie atrodytų pokyčiai ir reformos. Dabar žodis ponui Durek. Dėkoju. Aš norėčiau kreiptis į poną Botną. Aš norėčiau paprašyti pakomentuoti Lenkijos ambutsmeno to, kas nutiko prieš porą valandų. Štai pavyzdžiui, buvo arešto orderis išduotas Lenkų nusikaltelėms ir tie arešto orderiai nebuvo įgyvendinti. Teisminės teisės saugos sistemos bendradarbiavimas yra numatomas pagal ES sutartį. Tuo yra siekiama apsaugoti Lenkijos piliečius. Aš norėjau jūs, ponė Botnar, tik tai padrasinti. Ne visi žino, kokia yra Lenkijos teisė, teisminė sistema. Lenkijos teisėje yra numatoma apsauga gyvybei. Buvo nekarta pasakyta, kad Lenkijos teisės reikia laikytis Europoje. Na ir galiausiai. Klausimas pirmininkui, Klodai, gerbiamasis, norėjau paprašyti jūsų sureaguoti. Aš jūsų reakcijos dabar bent jau nesitikiu, bet norėčiau paprašyti jūsų sureaguoti į tai, ką sakė Sofija apie baltuosius vyrus ir panašiai. Tokiais pareiškimais negalima juk čia švaistytis. Mes turime gerbti, laikytis darbo tvarkos taisyklių. Manau, kad tikrai nedėra čia rasizmu ar kitais panašiais žodžiais e, švaistytis. Aš norėčiau paprašyti jūsų sureaguoti. Jeigu jūs dabar nesureaguosite, tai bent jau pagalvokite apie tai, įvertinkite tai, kas nutiko. Dėkoju. Norėjau tik pasakyti, kad ponas Lopes Agijar pereis, perims iš manęs pirmininkavimą po poros minučių. O dabar žodis poniai Spinelė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Venecijos komisijos atstovui, taip pat noriu padėkoti Europos teismų tarybų tinklui. Taip pat norėčiau padėkoti Lenkijos ombudsmeno atstovui Adamui Bodnarui. Matau, kad jis yra politiškai nekarta užsikultas, užsipultas. Mačiau, kokie sprendimai yra priimami ir mačiau, kuo jūs esate kaltinamas. Be to, pristatytose argumentuose matosi politiniai motyvai. Mes patys dalyvaudami misijoje tai matėme. Čia kalbama dabar apie tai, kad 89 metais nebuvo tinkamai išvalyta teisingumo sistema, bet kažin ar tai nėra tik tai priedanga. Na ir dar. Teismų sistemos reformos tik tai stiprina vyriausybę ir priveda prie teisingumo ministerijos ir prokuratūros sujungimo. Be to, tokie dalykai vyksta ne tik Lenkijoje. Šių metų sausio mėnesį prezidentas Makronas po iš tiesų dešimtmečių polemikos dėl prokuratūros nepriklausomybės pakartojo, kad ryšiai tarp prokuratūros ir teisingumo ministerijos turi išlikti labai glaudus. Taigi, jau viršiau savo dvi minutės, gal tuo ir baigsiu. Norėčiau paprašyti jūsų paminėti ir kitų šalių pavyzdžius. Matome, kad vyriausybės ir prokuratūros ryšių stiprinimas taip pat ir kitur užfiksuojamas. Žodis poniai Gomes. Ačiū mūsų pranešėjams, tikrai labai įdomus, detalūs pasisakymai. Dabar mes galime geriau suprasti, kas iš tikrųjų vyksta Lenkijoje. Aš tiesą sakant, išklausiusi pranešėjų esu dar labiau sunerimusi. teismų sistemos nepriklausomumui yra iškilęs pavojus. Teisinė sistema yra išbalansuota. Ir jūs e, puikiai nekartą parodėte. Ir jūs taip pat e, puikiai parodėte, kodėl dabar mes būkštaujame dėl to, kas vyksta. Jeigu man būtų suteiktas žodis anksčiau, tai būčiau sureagavusi į pono Jureko pasisakymą. Ne, jokių būdų tai nėra išpolis prieš Lenkiją ar jos žmonės. Priešingai netgi čia yra. Me, mums svarbus Lenkai, Lenkijos visuomenė, pati Lenkija kaip es narė. Mes žinome, kad ši visuomenė yra tikrai labai gyvybinga, išsilavinusi, jiems reikal, čia visuomeniai reikalingi geriausi standartai, o dabar yra priešingai. Be jokios abejonės, tai turi poveikio ir Lenkijos įvaizdžiui, taip pat tai turi poveikio teisingumo kokybei ar nekokybei. Be to, tai turi poveikio ir verslui, nes pavyzdžiui, verslas kuriasi valstybėse su prielaida, kad tinkamai veikia teis, teisinės valstybės principai. Man, pavyzdžiui, nesuprantama, kad Lenkijos vyriausybės atstovai nepasirodo dialoge su mumis arba komisijoje, kaip kad mums buvo pasakyta. Uh, tikrai labai neatsakingas elgesys. Kažkas sakė, kad egzistuoja pavojus propaguoti homoseksualias vertybės. Mane tai juokina. Būtent tokiais pasiteisinimais tamsuoliai skleidžia tokias žinias. Ir dabar Lenkija elgesi priešingai negu kad sako, dabar nepykanta ir, ir kitokius blogus dalykus kleidžia, o juk yra krikščioniška valstybė. Ponas Karski, dėkoju pirmininkė. Klausiausi šios diskusijos ir man susidaro įspūdis, kad nelabai subalansuotai viskas vyksta. Ponas Adam Bodnar labai į vienus vartus pasisakė. Na, aišku, jis turi laikytis savo bendrosios politinės linijos, bet uh, vis dėlto gana nusaikus jo buvo pasisakymas. Taip, kiekvienoje valstybėje turi būti atskirtos skirtingos valdžios, bet ką dabar daryti, kai teisėjai dalyvauja demonstracijoje, demonstracijose, kai rodo savo politinės pažiūras, ką daryti, kai teisėjai dalyvauja televizijos laidose, ginčiasi su politikais dėl politinių sprendimų. Pavyzdžiui, Valdemaras Žurekas, teisėjas Žurekas yra nuolat kviečiamas į televizijos programas kur ginčijasi su politikais, diskutuoja su kitais žmonėmis. Taigi ką daryti tokiu atveju, kai teisėjai dalyvauja opozicijos partijos e, posėdžiuose bei e, aiškina, kaip turėtų būti organizuojama teisinė valstybė. Juk čia irgi yra nesilaikoma valdžių atskirimo principo. Teisėjai juk turėtų kalbėti teismų sprendimų kalba. Teisėjas yra teisėjas, jis neturėtų dalyvauti politinėje veikloje. Aš žinau, kad yra tokių valstybių, kur teisėjai gali būti politinių partijų nariai. Pavyzdžiui, Vokietijoje. Mano manimu, e, tai yra klaidingas pasirinkimas. Aš iš viso siūlyčiau jums pakeisti tokią praktiką. Turėtumėte e, pasirinkti teisėjų nepolitiškumo principą. Lenkijoje, štai pavyzdžiui, teisėjai negali būti politinių partijų nariai, jiems e, negalima dalyvauti politinėje veikloje, jie taip pat negali ir profsąjungų veikloje dalyvauti. Aišku, tai yra susiję su pačios profesijos, teisėjų profesijos išlikimu. Turime bandyti bal, subalansuotai šią diskusiją kažkaip pasvertai labiau vykdyti. Pavyzdžiui, generalinio prokuroro postas yra puikiai žinomas kitose valstybėse narėse, o Lenkijoje tik tai 2015 metais buvo at, kaip atskirai išskirtas šis postas. Pone Sofija Netvelt, ši diskusija labai varginanti. Čia yra kurčiųjų dialogas. Daug argumentų buvo nepriklausomų ekspertų nuo podimo pateikta, o dabar Lenkų Nacionalistai nuolat tą patį kartoja. Sako, o, nesažininga taip yra. Jie e, neklauso mūsų ir tada pradeda badyti pirštais į kitas valstybės. A, bet juk kitos valstybės daro taip pat. Kodėlgi negalite tinkamai sureaguoti, kodėl negalite rimtų argumentų pateikti. Kodėl jūs čia dabar au, apsimetate aukomis? Jūs ne aukos, jūs nesate aukos, jūs patys e, pažydžia teisinės valstybės principus ir tai nieko bendro neturi su jūsų teisė turėti nuomonę. Jūsų nuomonė, jūsų pasisakymas yra prieš ne tik teisinės valstybės principus, bet prieš moterų teisės, prieš pluralizmą, prieš žodžio laisvę, prieš LGBTI teisės ir panašiai. Taigi, nevaidinkite čia aukos, jūs tikrai ne aukos. Na, o dabar mano klausimas kalbėtojams. Lenkijos teisėjai išdavė Europos arešto orderių keletą, berots Airijos, Olandijos bei Vokietijos teisėjai atsisakė įgyvendinti tokį orderį ir išduoti asmenys. Man atrodo, kad dabar, kai kalbame, berots airijos teisėjas, teisėjai netgi sutiko perduoti tos asmenys. Taigi klausimas. Ar jūs žinote apie kitus panašius atvejus? Ar matote, kad tai tampa masiniu reiškiniu, pavyzdžiui, ar tai yra pavieniai atvejai? Kitas klausimas. Nacionalistai nuolat sako, kad nieko mes blogo nedarome, kitur dar blogiau, pažiūrėkite kitas valstybės, štai Vokietijoje teisėjai dalyvauja politinių partijų veikloje. Na, taip, Lenkijos sistemos elementų galima atrasti ir kitose valstybėse, bet visiškai kitomis aplinkybėmis daug labiau subalansuota ten situacija yra. Taigi aš norėčiau sakyti, kad galbūt panagrinėkite tuos kitus pavyzdžius, e, kuriais, e, yra, kuriais nacionalistai dabar vadovaujasi. Pone Pitera, žodis galutinis dabar jums, o po to žodį suteiksime mūsų kalbėtojams. Aš norėjau sureaguoti į pono Karskį pasisakymą dėl to, kad teisėjai būrėsi į organizacijas. Tai jokių būdų nėra samokslas prieš dabartinę vyriausybę. Teisėjų organizacijos tikrai jokių sąmokslų prieš vyriausybę ar Seimą nerengia. Kodėlgi dabar teisėjai dalyvauja televizijos laidose? Priminsiu ponui Karski, kad dabartinis Konstitucinio teismo pirmininkas būtent labai aktyviai dalyvauja žiniasklaidoje ir būtent jis politiniais pareiškimais svaidosi. Na, o Konstitucinio teismo būtent sąrangos principai buvo pažeisti. Lygiai taip pat nutiko ir su aukščiausiojų teismų. Na, o su kitais teismais vėlgi panašiai civilinio teismo narėjai, teisėjai buvo pašalinti ir partiniai žmonės buvo pasadinti. Lygiai taip pat ir su NVO galime pasakyti, kad tas pats įvyko. Pavyzdžiui, ir žiniasklaidoje daug kalbama apie repolonizavimą žiniasklaidos. Ko gero, jums nereikia, būti, nereikia čia būti kažkokiu nepriklausomumo ekspertu, kad tokius dalykus pastebėtumėte. Opozicijos, pavyzdžiui, pozicija labai ekstremaliai pristatyta spaudoje. Na, vieną aš tik dalyką paminėsiu, čia tai nebuvo aptarta, paprašysiu pono Bodnaro tai pakomentuoti. Niekas nebuvo pasakyta apie tą pavadį ir apynasri Lenkijos e, parlamentarams, Europos parlamento nariams. Pavyzdžiui, kai buvo nuspręsta sumažinti Lenkijos Europos parlamento narių atlyginimą, iš karto tai buvo padaryta, sulyginta su nacionaliniais atlyginimais tai buvo. Jeigu, pavyzdžiui, Lenkijos Seimo pirmininkui kažkas nepatinka, tai jis gali tiesiog per pusę sumažinti e, bet kokio Europos parlamentaro atlyginimą negražus dalykai vyksta. Su kokiu parlamentu galėtumėte tai uh, palyginti? Ponas Korvin Mikel netgi kreipėsi į teismą ir jam buvo sugražinti tie nurešti pinigai. Tai čia Europos parlamente tokie dalykai vyksta. Pažiūrėkite, kokie dalykai dar Lenkijos parlamente vyksta. Na taip, šie klausimai uh, yra labai jautrus. Norėčiau paprašyti Lenkijos kolegų susilaikyti nuo ilgų apsikeitimų nuomonėmis. Mes juk diskutuojame, yra dar ir kitų kolegų norinčių pasisakyti, nepamirškime, kad ir jiem laiko reikia. Dabar per pusę minutės leisiu Jums trumpai sureaguoti, o po to suteiksime žodį mūsų kalbėtojams. Taigi pusę minutės, neilgiau. Dėkoju. Ko, ponė Pitera m, mm, labai mielai pacitavo mano pasisakymą. Aš žinau, kad ji čia atėjo manęs paklausyti. Ne, ne, aš nieko blogo to nenoriu pasakyti. Vieną dalyką tik tai pasakysiu apie politinę kai kurių Lenkijos teisėjų veiklą. Aš norėčiau paminėti tuos realiai sprendimus priminėjančius teisėjus. Aš nekalbu apie teismų pirmininkų pasisakymus veik spaudoje. Aš nekalbu apie konstitucinio, administracinio, aukščiausio teismų e, pirmininkus ir jų atstovus spaudai. Pirmininkai turi administracinės funkcijas. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu tiesiog paprastas teisėjas, turintis rodyti savo nešališkumą, rodo savo politinės pažiūras, jis nebėra nešališkas. Jau užgirdome paaiškinimą, nebegrįžkime į šią diskusiją, tiesiog grįžkime prie mūsų ekspertų. Juolab, kad apie penktą valandą kolegos turės išeiti, ponas Jurek taip pat. Jis sakė, kad jis teikė specifinius klausimus ponui Adamui Bodnarui. Ir mes dabar leisime atsakyti atvirkštinę tvarką, negu užduoti klausimai. Taigi, ponas Bodnar, jūs turite galimybę atsakyti pirmas, o paskui tęsime kitų apibendrinimus ir atsakymus. Dėkoju už užduotus klausimus. Atsakysiu ponui Jurek. Pirmiausia, turime žinoti, kad buvo priimtas Europos Teisingumo teismo sprendimas dėl pono C. Tai buvo susiję su gražinimų į Lenkiją e, iš Airijos Lenkijos piliečių. Tai buvo testas, ką turi atlikti teismas prieš priimdamas tokį sprendimą. Teisėjai kitose šalyse, Ispanijoje ar Niderlanduose e, pradeda paprastai užduoti klausimus ir tik tada užduoda, ar, ir tada tar išvada, ar, jūs, ar, ar yra įmanoma įgyvendinti Europos arešto orderį ar ne. Ir ar tuomet žiūrima, ar ar galima tą žmogų gražinti. E, sprendimą priėmė teisėjas Doneliai iš Airijos, kurie atliko testą savotišką ir nepaisant tų pareiškimų, kurie galėtų būti laikomi kaip e, nekaltumo į prezumcijos panaikinimas, nusprendė, kad ponas C gali būti gražintas į Lenkiją. Mano nuomonė, kai advokatas dabar teikia skundą, kad yra rizika, e, kad tas žmogus gali nesulaukti teisingo teismo, tuomet teisėjas neturi kitos išeities, kaip tik pasirinkti numatytą procedūrą tokiu atveju ir tada spręsti, ar gražinti žmogų ar ne. Kad dėl teisės į gyvybę apsaugos Manau, kad bandoma viena vertus sukurti pusiausvyrą tarp gyvybės apsaugos ir kita vertus įvairių kitų visuomenės vertybių apsaugos. Mes turime tris galimybės pagal Lenkijos teisę dėl to, kada galime nutraukti neštumą. Aš esu ombudsmenas. Mano vaidmuo šiuo atveju yra patikrinti, ar laikomasi teisės nuostatų. E, pavyzdžiui, jeigu moteris patė tokią situaciją, e, kaip E, kai, kai ji patiria numatytus sunkumus, ji turi teisę turėti neštumo nutraukimą. Ir aš nenoriu čia leistis į detalės. Tačiau, aišku, tai yra dar diskusijos klausimas. Ne aš kaip ombudsmenas turiu sakyti, ar teisė turi būti labiau liberalizuota ar sugriežtinta šiuo klausimu. Aš turiu užtikrinti, kad jos būtų laikomasi. Kitas klausimas, kas atsitiks su teismų struktūra ir kaip bus su teisėmis ir laisvėmis. Aišku, dabartinė situacija teisėms ir laisvėms turi įtakos, nes kai tiek daug emocijų, kai tiek daug galimybių spausti teisėjus, dažnai proceso šalis net ne visai supranta, ar sprendimas buvo priimtas remiantis teisingumo principų, konstitucija ar teisės aktais, ar buvo pasiremta kažkokiamis politinėmis implikacijomis kurias įvertino teisėjas. Ir tuomet kyla rizika, kad, e, aišku, vienas ir kitas teisėjas, e, jeigu tas sprendimas bus neteisingas, pasak valdžios, gali patirti disciplininės sankcijas. Taigi, procesas visas įvyko, tačiau galime jausti metai iš metų, kad tas procesas teisėjų situaciją labai apsunkino, ji dabar daug blogesnė. Norėčiau pridurti, kad viena iš tų reformų buvo apeliacijų teikimas. E, ir yra toks pavojus, kad generalinis prokuroras gali pateikti bylas peržiūrai e, dėl, pavyzdžiui, nepilnamečių pažeidžiamų. Dėl to generalinis prokuroras gali pradėti jurisprudencijos perrašymą tam tikrą prasme ideologiškai jautriuose bylose. Aš išvelgiu tą riziką, tai, tačiau taip pat turime pasakyti, kad ta tokia situacija sukuria tokią atmosferą, kai teisėjai jaučia, kad jie turi daugiau laikytis konstitucijos. Ir žmogaus teisų požiūrį priimami pakankamai teisingi sprendimai pavyzdžiui, dėl žmonių arešto, dėl dalyvavimo demonstracijose ir panašiai. Teisėjai nori jausti, kad jie yra nepriklausomi, kad nepriklausomi užtikrinta. Ponui Karski, dėl dalyvavimo demonstracijose, norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, e, vienas iš žmogaus teisų standartų toks yra, kad jeigu kalbame apie teismų nepriklausomybę, teisėjai tokiu atveju turi teisę demonstracijose dalyvauti. Žinau, kad ponas Karski yra tarptautinės teisės ekspertas. Aš galiu pateikti pavyzdžių iš tarptautinių teismų nutarčių, kuris labai aiškiai išaiškina šią situaciją. Kai kalbama apie teisinės valstybės principus, tokiais atvejais savo nuomonę pasakyti ir manifestacijose dalyvauti gali ir teisėjai. Dabar a, e, norėčiau pasakyti, kad Advas Čiambušas, 88 metų teisėjas, pensininkas, e, savo vardu individualiai dalyvavo tose demonstracijose. Ir mano supratimu tai yra etiško elgesio pavyzdys. Paskutinis dalykas. E, dėl parlamento vaidmens, ponui Piterą galėčiau pasakyti taip, kad parlamentas marginalizuojamas, ribojamas debatų laikas. E, tačiau numatomas įvairios priemonės, dėl kurių nukenčia parlamento nariai. Buvo tokia įdomi byla, kuri pateko Europos žmogus teisų teismą. Ponas Čerba buvo viena iš proceso šalių. Karačionijan e, byla prieš Vengrijos vyriausybę buvo panaši ir turėtų būti numatyta procedūra teisminiam peržiūrimui tuo met, kai deputatas nukenčia dėl e, savo politinės veiklos, kai priimamas e, sprendimas jo E, atžvilgių. Mūsųse nėra tokios praktikos, pažiūrėsime, kaip viskas klausys toliau. Ačiū, sako pirmininkas. Nepamirškime, kad mes turime laikytis mums skirtų pasisakymų laiko. Dabar pereisime prie pono Sterk. Penkios minutės jums, nedaugiau atsakymų. Dėkoju. Aš noriu pasakyti dvi pastabas. Pirma, o kaip dėl teisėjų kurie įsitraukia į politiką. Aš puikiai sutinku su tuo, ką sakė kolega Bodnar apie tai. Taisyklė yra štai kokia. E, susilaikyti teisėjai turėtų, tačiau jeigu kalbama apie teisinės valstybės svarbiausių principų paminimą, tuomet teisėjai turi prievolę veikti. Galėtume paminėti ir Amerikos pavyzdžių šio klausimu, bet tokių jurisprudencijos pavyzdžių yra ir Europos teisėje. Europos teisėjų asociacija taip pat yra paskelbusi nuomonę šiuo klausimu. Taigi teisėjai gali kištis į politiką tam tikrais atvejais. Norėjau dar pastabą išsakyti ir apie įvairius e, elementus, apie kuriuos kalba Lenkijos vyriausybė. Pavyzdžiui, vykdomoji valdžia ir prokuratura, jos santykiai. Taip, yra kitų šalių Europoje, kurios turi panašią sistemą. Taip, yra tokių šalių Europoje, kur E, teismų taryba yra renkama parlamento. Taip, taip, yra tokių pavyzdžių. Kiekvienas reformos elementas yra toks, kai gali rasti panašių pavyzdžių kitose Europos šalyse. Tai yra tiesa. Tačiau, jeigu pažiūrėtumėte į bendrą reformos vaizdą, o tai reikėtų daryti, tai tuomet akivaizdžiai matyti pusiausvyros trūkumas. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausias gyvybiškai elementas, kalbant apie šią reformą. Tiesiog trūksta pusiausviros, trūksta subalansavimo visų tų sprendimų gyvendinant reformas Lenkijoje. Dėkoju, pirmininkas, ačiū. Dabar profesoriui Šolsui suteiksime žodį. Pone pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu ir pratesiu savo pratęsiu tas išvalgas, kurias išsakė ponas Sterk. Aš manau, kad Venecijos komisijos nuomonė netgi tokiuose sunkiuose srityse, kurios čia buvo paminėtos, buvo, ta nuomonė buvo visai gerai vertinama. E, galime kelti klausimą, kodėl taip įvyko. Todėl, kad ekspertų grupės, kurias sudaro Venecijos komisija atspindi skirtingas teisinės nuomonės. Tie ekspertai yra žmonės atstovaujantys skirtingoms juridinėms kultūroms ir jie atlieka skirtingas funkcijas. Vieni yra e, profesoriai, dėstytojai, kiti teisėjai ir panašiai. Taigi mes turime tokį e, sudarę teisingą mišinį, kuris pateikia nuomonės atspindinčias įvairovę, o kai tuo tarpu kitų nuomonės labiau prie teisinių aspektų susitelkia. Ir čia noriu pritarti savo kaimynui. Yra daug e, sunkesnių problemų negu kitur, pavyzdžiui. Aš norėčiau pasakyti, kad dėl Lenkijos susidūrime su įvairiomis problemomis, jos nelengvos ir ypatingai e, delikati problema buvo susijusi su prokuratūros situacija. Paprasta tai paaiškinti. Dėl to Europos šalių skirtumai yra didesni negu dėl, pavyzdžiui, teisėjų nepriklausomumo. Ir paskutinis dalykas mano atsakymo būtų toks. Tos problemos, kurias mes nurodome, yra aiškiai matomos, yra didžiulės problemos, aš jų tik keletą paminėjau. E, konstitucinis teismas, pavyzdžiui, negalėjo anu, gali anuliuoti teisės aktus dviejų trečdalių daugumą. Niekur kitur tokios praktikos nėra, pavyzdžiui. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, atsakymas būtų toks. Daugeliu atveju tiesa, jei galiu pasakyti, teisininkai Lenkijoje yra puikūs, jie puikiai žino, kokia patirtis yra užsienyje. Jie gali rasti vienur ar kitur uh, palyginimo pavyzdžių ir galėtų pasakyti, jūs pamirštate, kad taip kaip pas mus jau yra ten ir ten, arba ar panašiai. Ir dėl to m, mm, Venecijos komisijos stiprioji pusė yra, ta stiprioji pusė yra svarbi. Jeigu paimtume Teisingumo ministeriją, jeigu suprantame, ko, su kokiam problemam susiduria prokuratūra, teismų pirmininkai ir jeigu visą tai apžvelgiame, Tai Monteskiu patar, patarlė. O pagal ją reikėtų, kad aplinkybė susiklostytų taip, kad valdžia nustotų valdyti. Ir tuomet Venecijos komisija sako, kad ne, taip neturi būti, kad dėl susikloščiusių aplinkybių susiklosi ta situacija, kuri turi keistis. Ačiū visiems, sako pirmininkas. Dabar e, susirenkame trečiai darbo grupiai. Ačiū ekspertams už jūsų klausimus ir atsakymus. Alors, Galėsime tęsti darbus toliau. Kita mūsų darbo grupė - akademija pilietinė vis, ir pilietinė visuomenė. Maloniai kviečiu naujus kalbėtojus ir svečius į tribūną. Norėčiau juos pristatyti. Taigi, trečioji darbo grupė dėl situacijos teisės valstybės rytyje Lenkijoje. Sulaukėme akademinio pasaulio ir pilietinės visuomenės atstovų. Savo tarpę turime profesorių Laurent Peš. Jis yra Europos teisės Middlesexo universiteto profesorius iš Londono. Taip pat daktaras Timotė Užzich čia dalyvauja, jis yra asistuojantis procesorius teisės filosofijos ir teorijos, e, teisės ir administracijos universitete, Stefano Višinskio universitete Varšuvoje. Ponas Michael Vavrikevič yra. Ne, tiesa, tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę, ne? Ar teisingai ištariau? Ne? Labai turbūt blogai ištariau, bet ką padarysi. Jis yra advokatas uh, Volne Sadė organizacija atsvaujantis laisviems teismams. Ir taip pat čia dalyvauja Malgožata Šuleka. Ji yra iš Helsinkio fondo uh, kovojančio už žmogaus teisės. Pasikeisime nuomonėmis su mūsų kalbėtojais. Lybė delegacija vyko į Varšuvą. Daktaras Zich atstovavo Teisinės kultūros institucijų, ponas Vavrinkievič taip pat dal, dalyvavo, kur jis pristato laisvų teismų iniciatyvą. Susitikome su ponu Novicki ir iš Helsinkio fondo e, atstovų sutikome. Tai yra tos organizacijos, kuris turi didelę, e, garbingą reputaciją šioje srityje. Kiekvienam suteiksiu galimybę kalbėti po 8 minutės, o paskui prasidės paskutinis klausimų ir atsakymų raundas diskusijoje. Pirmiausia, suteiksiu žodį profesoriui Pek. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, apie reikalą. Iš pradžių man buvo pasakyta, kad turėsiu 10 minučių, dabar sutrumpėjusiu iki 8. Na taip, sako pirmininkas, turime suspėti laiku, suspėti laiku, taip jau išeina. Suprantu, sako profesorius. E, taigi, prie reikalų iš karto vakar baigėsi tas laikotarpis, kurį turėjo Lenkijos valdžia, kad prisitaikytų prie Teisingumo teismo numatytų taisyklių ir kad būtų prie aukščiausiojo teismo e, sprendimų prisiderinta. Įdomu sužinoti tai, kad paskutinę dieną buvo pateiktas veiksmų planas ir nebuvo tik pasakyta labai konkrečiai, kas konkrečiai e, bus prisitaikyta prie tų reikalavimų ir sprendimų. Tai atrodo yra kitas bandymas išlošti laiko, o neprisitaikyti prie taisyklių ir pradėti gyvendinti teisinės valstybės taisyklės. Įdomu pažymėti yra tai, kad e, jeigu man informacija teisinga, Lenkijos prezidentas vietoj to, kad pasakytų, kaip konkrečiai ir aiškiai bus įspręstos problemos, apkaltino teisingumo teismą, neva priemusi pernelyg greit nutarti. E, Teising, teisinės valstybės principų pažeidimas, kurį matome Lenkijoje, mano supratimu, yra beprecedentis atvejis. Tai nėra naujas dalykas. Ir ankstesnėmis savaitėmis, kol buvo primta ši nutartis, aš nebuvau nustebęs, tiesiog buvau šokiruotas to, kaip Lenkijos vykdomoji valdžia tiesiog atsisakė e, taikyti taisyklės, tiesiog buvo paskelbti skirimai į aukščiausiai teismą teisėjų ir panašiai. Visa tai atitinka ankstesnį tą tokį atvejį. Žmonės jau pamiršo šį esminį aspektą, bet ta pati valdžia, ta pati vykdomosios valdžios atšaka anksčiau buvo atsisakiusi prisitaikyti prie teisiškai uh, saistančių taisyklių konstituciniam teismui numatytų. Ir konstitucinis teismas tiesiog gruodį 16 buvo visiškai pažabotas. Ir tai yra ne tik mano nuomonė, tai yra ta diagnozė, kurią pateikė Europos komisija e, viename iš savo. E, Vienu iš savo rekomendacijų dėl teisinės valstybės principų taikymų. Ir štai dabar susiklosti apie precedentę situaciją. Mes turime tokią valstybę narę, kuri neturi uh, E, teisė to e, konstitucinio mechanizmo nuo 16 metų konstituciniams sprendimams peržiūrėti. Tai reiškia, kad e, vykdomoji valdžia ir valdžia apskritai gali daryti, kas jums šauna į galvą, niekas nevertina, ar tai atitinka Lenkijos konstitucijos nuostatas. Mano supratimu, tai yra beprecedentis atvejis ir uh, Tai, man atrodo, jau e, visiškai pagrindžia 7 straipsnio pirmosios dalies taikymą. Tai buvo padaryta 17 metais. Mano asmeninė nuomonė, Europos komisija Liepos mėnesį 17 metų jau turėjo priimti tą sprendimą, o nelaukti, kol bus pateikti tokie teisės aktai, kurie galiausiai vis tiek pasirodė neatitinka teisinės valstybės principų. To ir reikėjo laukti, nes tai, ką mes matėme, aš esu ekspertas, teisės profesorius ir mes matėme e, tą tokį elgesį. Tai buvo visiškai tikėtina, kas įvyko pagal tai, pagal tą situacijos vystimąsi, kuris buvo akivaizdus. E, bendradarbiauti buvo nenorima. Ir tokie atvejai yra numatyti sutartyse. Sankcijos juos taip pat. Taigi buvo 7 straipsnio pirmoji dalis aktyvuota, kad būtų įgyvendintos E, kad jį būtų gyveni teisinės valstybės principai ir buvo numatyta taikyti septintąjį straipsnį, galima kelti klausimą, ar situacija pagerėjo. Mano trumpas kla... atsakymas į šį klausimą būtų, ne, nepagerėjo. Situacija yra blogesnė negu bet ką nors anksčiau. Septintas straipsnis ir jo gyvendinimas turi būti tęsiamas toliau. Teisiniai e, visi aspektai neišspręsti, mano laikas uh, yra ribotas, trumpai paminėsiu tas rekomendacijas, kurios buvo ignoruotos, tą padarė Lenkijos vyriausybė. Jų yra tikrai labai daug, įskaitant svarbiausią dalyką. Lenkijos valdžia ir toliau e, neatsižvelgia ES rekomendacijas dėl būtinybės atkurti uh, E, legit, konstitucinio teismo legitimumą ir nepriklausomybę, nes tai yra ta struktūra, kurie užtikrina priimtų sprendimų konstitucingumą, atitikimą konstitucijai. Nes dabar, kas tik netingi, tiek e, įstatymų leidžiamoji, tiek įvykdomoji valdžia gali konstituciją pažeidinėti kiek tik nori. Aš pritariu Europos komisijos diagnozai šiuo atveju. Reikėjo aktyvuoti tą straipsnį. Kitas svarbus klausimas, kodėl ta situacija yra tokia, kaip yra dabar, kodėl e, ta, tos akivaizdžios spragos netaisomos paminėtos komisijos rekomendacijose. Jūs galite suprasti, kad nėra vienos struktūros, kurioje nebūtų daromos reformos e, šiuo atveju mes nekalbam apie reformas. Kodėl taip sakau, paaiškinsiu vėliau. Mano supratimu, e, Lenkijos valdžia štai ko pasimokė iš ES um, e, nesugebėjimo kovoti su teisės pažeidimais Vengrijoje buvo padarytos tam tikros išvados. Jeigu viską užtempi, išloši laiko, vyksta ilgas dialogas, tuo met gali daug ką pakeisti vietose ir tuo metu Europos Sąjunga, kai jau pabundo, jau būna vėlų, ką nors e, keisti, nes tie pakeitimai jau būna negryžtami. Taigi teisingumo teismas, e, sakyčiau, pirmą kartą suteikė vilties. Vilties, kad e, nuo pat pirmos dienos bus reikalaujama pažeidimus ištaisyti. Kitas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai būtų autokrato, autokratinio to reikalo kita pusė. Neigiamas, neigiamas yra toksai absurdiškas elgesys ir tuo pat metu matoma štai kas. E, naudojama dviejopą prieštaringą kalbą. Tai gazdina, ne tik šokiruoja, bet ir gazdina, kai jūs girdite, e, kalbant apie teismų reformą. E, aš to nevadinčiau reformą, tai yra sisteminė ataka e, puolant teismų nepriklausomybę. Tai yra viena iš svarbiausių taisyklių ir būtina sąlyga norint būti ES nariu nori to ar ne, tai yra bendro paketo dalis numatyta ES sutartyse. Ir be abejo, reikia suprasti, kad dabar buvo primti vienašališki sprendimai. Ir buvo padaryta tam tikrų nuolaidų, atrodo, buvo padaryta tokių kosmetinių nuolaidėlių, netgi sakyčiau. Ir tai tikrai gazdina. Manoma, kad to užteks nekreipta dėmesio ir į kitą rekomendaciją. Ir gaila, bet tenka tą pasakyti. Europos komisija nuolat kartojo, kad visi pakeitimai, nevadinkime reformomis, kad kai vyksta pakeitimai teismų sistemoje, jiems būtina pasiruošti bendradarbiaujant su e, suinteresuotomis pusėmis, su teisminėmis struktūromis. Šiuo atveju nebuvo atsižvelgta į šią rekomendaciją, kurią tiek kartų kartu Europos komisija jau nuo 2016 metų. Taigi mano išvada būtų tokia, kuo greičiau visi pabus, kuo greičiau pareikalaus laikytis teisinės valstybos principų, kurie yra svarbus ne tik Lenkijai, jos konstituciniai tvarkai, bet ir uh, e, ES teisinės sistemos veikimui, tuo visiems bus geriau, tuo greičiau ir geriau bus išspręstos problemos. Problema auga, pučiasi, tikėkime, kad jinai nesiplečia toliau. Tačiau teisinės valstybės situacija Rumunijoje irgi atrodo kelia nerimą. Mes jau diskutavome ankstesnėje darbo grupėje apie tą problematiką, e, bet nebuvo paminėta štai kas. Mes lyginamosios teisės ne, nenaudojame teisinėms sistemoms lyginti. Mes kalbame apie tai, kad lyginamoji teisė naudojama prastai, siekiant pagristi, kodėl bloginama teisinė sistema atskiroje šalyje. Diskusijos pradinis taškas turėtų būti toks, ar e, Lenkijos Lenkijos primtas sprendimas, ne, primtas reformuoti teismus neprieštarauja šalies konstitucijai. Į tai nebuvo atsakyta. Buvo iš karto šokta pasitelkti Lenki, Vokietijos pavyzdį ir sakoma, va, pas juos irgi juk taip pat. Štai kaip buvo panaudota lyginamoji teisė šiuo atveju. Turiu tik 10 sekundžių dar. Taigi abipusis pasitikėjimas, visa tai, ką žinome, e, yra tie dalykai, kurie yra svarbus nebėra laiko tuštiems dialogams apie paimtas priemonės. Tiesiog būtina grįžti į doros kelią visiems ir aš manyčiau, kad tą turi padaryti ir Lenkija, bet ir visa Europos Sąjunga. Dėkoju. Right. Ačiū, sako pirmininkas, kad, laikote, kad laikėtės taip griežtai pasisakymo laiko, kad taip konkrečiai trumpai viską išdėstėte. Dabar žodis kitam kalbėtojui ir tai bus ponas Zich. Žodis jums. Dešimt minut, minučių. Pone pirmininkė, gerbiami e, Europos parlamento ir komisijos nariai, ačiū už kvietimą dalyvauti renginyje. Teisinės sistemos problemos Lenkijoje yra viena iš labiausiai aptariamų temų pastaruoju metu. Ir visoje Europos politikoje plačiausiai aptariamų temų mūsų dienomis. Tad e, dabar Kalbant apie šią padėtį, apie Lenkijos teismų sistemą, galima apibendrinimus pateikti nesunkiai, bet turime pasižiūrėti, dėl ko nesutarė abi pusės. Tuomet pamatystume, kad e, tas klausimas labiau komplikuotas, negu gali iš pradžių pasirodyti. Be abejo, situaciją suvokti tikrai sunku Lenkijoje ir 10 minučių nėra daug laiko, per kurį galėčiau visą tai išdėstyti. Todėl esu štai, esu bendra autoris tos studijos ir rekomenduočiau jums e, susipažinti. E, elektroniniu būdu galiu jums perduoti tą studiją, kad galėtumėt paskaityti. O dabar paminėsiu keletą svarbesnių dalykų susijusių su Lenkijos teismų problematika. Ir tai galbūt būtų įdomiau Pabandysiu išdėstyti argumentus, kurie iki šiol dar nebuvo paminėti. Pirmas dalykas. Ir labai svarbus. Svarbu pabrėžti, kad ginčas dėl tiesmų reformos prasidėjo 15 metų Liepą. Buvo pasiūlytas naujas įstatymas dėl konstitucinio teismo. Ta padarė valdanti koalicija prasid... buvo pateiktos perdėmo laikotarpio kontraversiškos nuostatos. Pagal konstitucinės normas konstitucinio teismo teisėjus turėjo parinkti kitas parlamentas. Ir šis sprendimas buvo pripažintas nekonstituciniu. Dėl to nekilo reikšmingesnės opozicijos, jo tų prieštaravimų nepareiškė nei Lenkijos nevyriausybinės organizacijos, žmogaus teisų organizacijos, nei kitos organizacijos. Tačiau paskui įvykiai gavo kitokį pagreitį. Šiandien diskusijose minimi irgi kiti argumentai. Aš taupydamas laiką jų neminėsiu. Kitas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra štai kas. Sakoma, kad dabar Konstitucinis teismas yra subordinuotas, pajungtas Lenkijos vyriausybei. E, pensijų įstatymą labai griež, labai tokį ribojantį blokavo teismas, nes tas e, įstatymas buvo griežtai nukreiptas prieš vyriausybės poziciją. Buvo nemažai tokių sprendimų priimta per pasaruosius keletą mėnesių, įskaitant ir atvejį, kai reikėjo dėl policijos paieškos reglamento priimti sprendimą. Ponas Bodnar, daktaras Bodnar, ombudsmenas pats dalyvavo to sprendimo priimami. K1740, toks yra to dokumento numeris. 14, atsiprašau, ne 40. Taigi, buvo priimta sprendimas dėl leidimo policijos pareigūnams ieškoti dingusių asmenų ar transporto priemonių. Ir e, buvo, ši byla buvo laikoma politiškai jautre, kadangi teisės saugos e, srities sprendimus dažnai kritikavo opozicija. Parlamentas ir vyriausybė turėjo skirtingas pozicijas šiuo klausimu buvo pasiremta daktaro Bodnaro nuomonė. Taip pat buvo pasakyta, kad vien, vienbalsi verdiktą paskelbė darbo grupė, nes vienas teisėjas buvo išrinktas anksčiau, kiti buvo paskirti parlamento. Ir dar norėčiau paminėti vieną dalyką. Būsima teis, diskusija dėl teismų reformos. Trys veiksmai e, buvo padaryti reformuojant teismų sistemą mūsų šalyje. Tai sukėlė nemažai prieštaravimų svarbiausios teismų problemos, e, įskaitant pasitikėjimą teismais ir eilė kitų problemų buvo pastebėti visų e, politinių frakcijų ir grupių. Tai irgi yra vienas iš argumentų, kai ieškoma problemos sprendimų. Kaip žinome, trys svarbiausios institucijos buvo reformuotos ir pirmiausia aukščiausiasis teismas, paskui nacionalinė teismų taryba ir pasikeitė visa teismų sistema. Svarbu pabrėžti du aspektus viso to, e, kas ne, apie ką nebuvo tiek daug diskutuota iki šiol. Nebūtina kartoti tai, kas jau buvo pasakyta, tačiau kita vertus, svarbu nepamiršti, kad daugelis tų reformų aspektų nesulaukia jokios kritikos, nes skaidrumas padidėjo teismų sistemos. Ir norėčiau padidė, pa, pa, jums duoti pavyzdį. Buvo numatyti esminiai pasikeitimai dėl bylų skirimo. Teisėjų kolegijos yra parengamos atsitiktinai E, tą padaro informatikos sistema. Panašiai e, vyksta ir konstitucinėme teisme, kur teisėjų kolegijos parenkamos e, pagal alfabetinę tvarką. Teisėjai mažiau turi galimybę paveikti vienai par kitaip teismų sprendimus teisėjai taip pat e, perskirstomi reguliariai e, iš, iš vienos kolegijos perkeliami į kitą, kad e, jų nuomonė būtų mažiau šališka. Diskusijos ir protestai labiausiai buvo susitelkę dėl asmeninių pasikeitimų teismuose. Ir tai ir buvo tos diskusijos šerdis. Ir netgi kalbant apie tai, galėčiau pateikti keletą svarbesnių argumentų. Naujieji teisės aktai buvo kritikuojami, buvo, priimt, buvo pateiktos labai abejonę keliančios nuostatos. Mes matėme, kad nacionalinė teismų taryba taip pat e, susidūrė su problemomis. Diskusija E, įsibėgėjo. Šis aktas įsigaliojo prieš pusę metų. 18 procentų teisėjų buvo atleisti. Tačiau dabar tu, tu, tos, tas sprendimas nebėra galiojantis. Taigi bylos skirstomos dabar kitaip. O tie asmeniniai pasikeitimai nėra tokie reikšmingi kokie jie būtų galėję būti praeitie. Daugiausia ginčių sukėlęs klausimas yra įstatymas dėl aukščiausiojo teismo. Tas įstatymas įsigaliojo šių metų Liepą. Mes jau girdėjom daug argumentų dėl dabartinio teisės akto, nes buvo išplėsta aukščiausio teismo sudėtis ir tuo pat metu buvo sumažintas pensinis amžius teisėjams. Aš tik norėčiau pridurti, kad buvo išreikšta abejonių nemažai šiame kontekste. Pensinis amžius, kuris buvo numatytas aukščiausio teismo teisėjams, iš pradžių buvo 65 metai vyrams, 65 metai moterims. Jis nieko nesiskiria dabar tas pensinis amžius nuo to, koks egzistavo anksčiau. Po tų pakeitimų, kai įsigaliojo naujasis įstatymas, privalomas pensinis amžius vyrams ir moterims dabar yra vienodas. Moteris turi galimybę 60 metų išeiti į pensiją, jeigu jos to nori. Europos komisija paminėjo ir tą dalyką savo pastabose. Svarbu pasakyti, kad šio teisės akto siūlytojai sakė, kad 1.18 jo straipsnio penktojoje dalyje 180 straipsnio 5 dalyje išdėstytos nuostatos leidžia priimti tokius sprendimus. Be abejo, šis rytis labai komplikuota ir priešininkai to teisės akto sako, kad tas priimtas sprendimas yra neproporcingas ypač kalbant apie pirmąjį pirmininką, vyriausiai pirmininką aukščiausiojo teismo. Ir dabar baigiamosios pastabos. Labai trumpai. Aš jums paminėjau keletą pavyzdžių. Tokių temų, kurios mano supratimu yra nepakankamai gvildenamos diskusijoje kuri vyko iki šiol. Be abejo, daug buvo pateikta įvairių argumentų. Ir į tai turėtų būti atkreiptas dėmesys. Apie tai buvo kalbėta, tačiau tuo pat metu girdime labai daug bendro pobūdžio pareiškimų. Ir dauguma jų niekaip nėra susiję su teismų problematika. Konstruktyvus dialogas turi remtis faktų analizę, o ne kažkokiais bendrais pareiškimais. Dėkoju. Uh, Labai ačiū ir noriu padėkoti kolegai Lopes Aguilar už tai, kad mane pakeitė. Mm, Noriu padėkoti profesoriui Pech už medžiagą, kurie jis buvo mums suteikęs. Mes tikrai naudojomės jo medžiaga. Žinau, kad kolegos tikrai labai sunkiai dirba šioje srityje. Ir žinoma, normalu, kad nuomonės išsiskiria. Dabar ponas Pachovič, jis yra e, teisininkas, prašau žodis jum, ponas Vavrikievič. Pirmininkė, parlamentarai, ponios ir ponai. Savo pasisakymę, kaip e, praktikuojantis teismas, teisininkas nori pažymėti kai kurios praktinius aspektus susijusius su teismų nepriklausomumų Lenkijoje. Mes dabar kalbame apie situaciją ir teisinės valstybės principų laikymasi, dėl kurių buvo imtasi priemonių iš ES pusės. Teisingumo teismo sprendimai ir komisijos veiksmai yra ypač svarbus užtikrinant e, Lenkijos teismų nepriklausomumą. Kalbame apie aukščiausiojo teismo teisėjų ir administracinio teismo teisėjų gražinimą į darbą. Jie dabar vėl e, gali teisėjauti ir e, iki 20-ųjų yra aukščiausio teismo pirmininkas gražintas į savo pareigas. Situacija dabar yra teisinga atsižvelgiant į sutartis, atsižvelgiant į teismų teikiamus saugiklius. Ir šiais metais įsigaliojo naujasis aktas dėl aukščiausio teismo ir mes dabar laukiame teisingumo teismo e, sprendimo bylos nagrinėjime. Tačiau ši procedūra parodo mums, kaip svarbu e, pasikliauti ES teisingumo sistema. Per pastarosius trejus metus e, beveik visi Lenkijoje bijojo, kad niekas nesustabdys šito volo, kuris traiško Lenkijos e, teisminę sistemą. Ir tik po bendrų Europos parlamento Europos komisijos, kurioje yra sutarčių sergėtoje ir Teisingumo teismo pastangų situacija buvo pakeista. Ir Lenkijos pilietinė visuomenė iš to labai išlošė daugumą e, Lenkijos teisėjų. Taigi noriu padėkoti jų visų vardu šitiems rūmams ir komisijai už pastangas apsaugoti teisės e, viršenybės principus Lenkijoje. Procesas, kuris dabar vyksta teisingumo teisme, dėje nėra pakankamas siekiant apsaugoti e, teismų nepriklausomumą Lenkijoje ir, ir užtikrinti, kad jis atitiktų ES pagrindinius teisingumo principus. Mes turėjome problemų su konstituciniu teismu, konstitucinis teismas buvo paralizuotas, pajungtas politiniai valiai, jis neveikia kaip nepriklausoma politinė institucija. Ir mes e, išklausėme Venecijos komisijos atstovo labai aiškę ataskaitą. Ir mes matome, kad konstitucinio elementų trūkumas sistemoje yra didžiulė problema. Dar vienas opus klausimas dabar, mano nuomonė. Ir viską nuodientis aspektas e, visoje sistemoje yra nacionalinė teismų taryba. Ji buvo išrinkta prieštaraujant Lenkijos e, konstitucijai ir nesilaikant e, atitinkamų teisinių tarptautinių standartų. Taigi ta taryba nevaidina savo konstitucinio vandmens. Pagal 186 straipsnį uh, E, teismų taryba turi saugoti teismų nepriklausomumą ir taip pat teisėjų nepriklausomumą. Tačiau dabar ši taryba visiškai priklauso vykdomai ir e, e, įstatymų leidžiamai valdžiai. Taigi, kaip ji gali užtikrinti teismų nepriklausomumą, tai yra neįmanoma. Ir tą nuomonę patvirtina teisės ekspertai Lenkijoje ir ES, teisinės organizacijos, tarptautinės organizacijos, Europos komisija, kurios e, turėjome galimybę išklausyti, e, Venecijos komisija, Europos teismų, teisėjų tarybų tinklas e, irgi tą nuomonę patvirtina. NCJ, kaip sakė ponas Terk, uh, E, sustabdė Lenkijos teisėjų tarybos narystę savo tinkle dėl to, kad ši taryba netitinka nepriklausomumo standartų ir kriterijų. Praktinis aspektas. Užtenka pažiūrėti į tai, kaip e, nacionalinė teisėjų taryba Lenkijoje veikia, kokias sprendimus ji priima ir kaip pasisako jos nariai. E, pirmininkas Lešek Mazur paklaustas, ar e, teisėjų taryba laikysis laikinųjų priemonių, kurias numatė Teisingumo teismas, atsakė, kad jis pasitars su vyriausybė. Kitas dalykas buvo numatyta pradėti disciplinos procedūrą prieš aukščiausiojo teismo teisėją e, Zablotskį kadangi jis yra baudžiamosios kolegijos narys e, aukščiausiame teisme. Jis neleido išrinkti, kad e, nekonstitucinė teisėjų taryba išrinktų naujus teisėjus į aukščiausiai teismą. E, jis tiesiog įvykdė aukščiausiojo teismo sprendimą ir dėl to uh, E, jam grasinama disciplinos procedūra e, iš e, nacionalinės teismų tarybos pusės. Toliau, iš savo praktikos pavyzdį pateiksiu. Aš atstovauju teisėjams apeliacijose prieš nacionalinę teisėjų tarybą. Noriu užtikrinti, kad jie galėtų tęsti savo karjerą. Teisėjai buvo pašalinti iš aukščiausiojo teismo, aukščiausiojo administracinio teismo E, vadovaujantis naujuoju aukščiausiojo teismo įstatymu. Kai aš kartu su kolega nusinčiau apeliaciją tiesiogiai teisėjų tarybą, prie, e, apskusdamas jų sprend, pačių sprendimus, e, teisėjų tarybos sprendimas, na, iš tikrųjų pagal procedūrą taryba turi persiusti apeliaciją iš karto aukščiausiam teismui, jie atsisakėte padaryti ir be jokio pagrindo iš procedūrinės pusės e, jie atsisakė perduoti apeliaciją aukščiausiam teismui. Taip veikia dabartinė Lenkijos teisėjų taryba. E, teisėjų asociacija Justicija parengė specialią ataskaitą dėl Mm, teisėjų padėties Lenkijoje. Buvo atlikta anoniminė paklausta, justicija turi maždaug 3 tūkstančius narių, tai maž, sudaro trečdalį Lenkijos teisėjų. 90 procentų teisėjų mano, kad e, teisiniam valstybės principui kyla pavojus. 15 procentų teisėjų patyrė politinį spaudimą. Tai yra gazdintis dalykas e, e, atsižvelginti tai, kad mes e, teoriškai gyvename demokratinėje valstybėje, kuri laikosi es sutarčių. 91,5 procentai teisėjų, kuriuos apklausė justicija, atsakė, kad e, naujoji teisėjų taryba nevykdo savo konstitucinių pareigų kaip nepriklausomumo sergėtoje. 87 procentai teisėjų laikys nuomonės, kad e, teisėjų taryba turi atsistatydinti. Toliau represijos prieš teisėjus. Mes e, e, matome disciplinės represijas prieš aiškiai tokius teisėjus, kurie aiškiai pasisako apie e, teisės viršenybės principui kylančią grėsmę Lenkijoje. Ir dažnai tai susijęs su diskusijomis dėl teisinės valstybės, gali jie būti patraukti E, ir jiems pradėta disciplinė procedūra dėl um, baudžiamojo proceso imitavimo, galima prikipti prie politinės teisėjų veiklos. Atrodo neįtikėtina, bet taip vyksta. E, NVO programa organizuojama, organizuojama mokyklose du kartus per metus, 600 teisininkų dalyvauja šioje programoje, jie tai daro savanoriškai ir neatlygintinai. Tai yra teisėjai, prokurorai, advokatai. Ir tai apima 5 tūkstančius vaikų, 50 tūkstančių vaikų ir bandoma gazdinti šiuos teisininkus dalyvaujančius programuose. Ir jau baigiu savo pasisakymą. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip viskas daroma. Tačiau baigdamas noriu pabrėžti, kad Lenkijos teisėjai drąsiai priešinasi represijoms ir siekia likti nepriklausomi, nepaisant e, iššaldančio poveikio visai teisiniai sistemai ir nepaisant to, kad e, kyla grėsmė iš Lenkijos valdžios institucijų nepriklausomumui, e, teisėjų nepriklausomumui. Pasaulio teisininkai pri, e, gina e, Lenkijos teisėjas, taip pat 12 NVO e, išreiškė paramą Lenkijos asociacijai, tarp jų ir Helsinkio fondas, Laisvų teismų iniciatyva. Mes teikiame teisinę paramą, moralinę paramą visiems persekėjams teisėjams ir mes stebime visus represijų atvejus, jeigu tos represijos nukreiptos prieš teisininkus. Ačiū ir ačiū, kad E, mums daug padėjote, kai delegacija e, lankėsi Lenkijoje. Labai ačiū. Ir galiausiai um, Helsinkio fondo e, atstovė ponė Sulėka. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėmi parlamento nariai. Um, Helsinkio žmogaus teisų fondo vardu Noriu pristatyti šią iniciatyvą. Mūsų organizacija yra viena iš didžiausių organizacijų dirbanti žmogaus teisų srityje Lenkijoje. Mes daugiau kaip 30 mm, mm, metų stebime e, atskirius žmogaus teisų pažeidimų atvejus. E, ir galiu pasakyti, kad ir 2015 metais protestavome prieš uh, E, konstitucinio teismo teisėjų rinkimus. Ir e, matome dabar e, beprecedentę pokyčių bangą ir išpolį prieš demokratinius elementus, įskaitant teisminės galės, žiniasklaidą ir nevyriausybinės organizacijas. Iš sisteminės perspektyvos jokie iš tų pokyčių negali būti laikomi uh, būtinomis reformomis. Aš manau, kad e, užuot buvę reformomis tie pokyčiai e, yra bandymas pakirsti nepriklausomas institucijas. Išpoliai yra trijopo pobūdžio. Pirmiausia, e, teisinio pobūdžio bandoma pakirsti nepriklausomas institucijas ir pajungti jas politiniai valiai. Toliau politiniai pokyčiai ir veiklos galimybių atvirimas atitinkamoms institucijoms bei nepriklausomų institucijų veiklos varžymas. Be to sukuriama priešiška atmosfera, persiekiant pilietinis visuomenės aktyvistus, teisėjus, prokurorus ir žiniasklaidos atstovus. Ir šie pokyčiai e, yra lydimi noro prikimšti nepriklausomos institucijas e, žmonėmis, kurie yra palankus vadovaujančiai daugumai. Pirmiausia, susitelksiu į teisinės institucijas. Jūs tikriausiai jau pavargote nuo e, Lenkijos teisinės situacijos nagrinėjimo, tačiau prašau, turėkite kantrybės. Nuo 2015 metų buvo patvirtinta daugiau kaip 15 įstatymų skirtų teisiniai sistemai Lenkijoje. Jos patvirtino vyriausybės dokumą, tačiau mm, jie nesprendžia esminių teismų problemų, pavyzdžiui, proceso trukmės, mm, galimybės neįgaliesiams mm, dalyvauti procese ir kitų sisteminių problemų. Priešingai bandoma atimti teisėjų nepriklausomybę ir E, užtikrinti, kad teisėjai skiriami politizuotų ir neskaidrių būdų. Mano kolegos e, e, kalbėjo apie nacionalinį teisėjų tarybą, aukščiausiai teismą, tačiau aš noriu atkreipti dėmesį į pokyčius 2017-2018 metais, kai teisingumo ministras atleido uh, E, aukščiausio teismo pirmininką. Ir aš visuomet prisiminsiu uh, istoriją teisėjo, kuris pareigas užėmė daugiau kaip 30 metų ir buvo pirmininkas daugiau kaip 8 metus. Ir jis buvo atleistas tiesiog teisingumo ministro sprendimu, e, be jokio kito pagrindo. Ir uh, pirmininkas buvo pakeistas visiškai slaptai. Nebuvo konsultuojamasi su nieko, ministras nesikonsultavo su kitais teisėjais, e, pakeisdamas šį asmenį jo pareigose. E, ir jis sužinojo apie atleidimą tik tai dėl to, kad jam paskambino kolegos e, ir pasakė, kad ministerija jiems yra skambinusi ir siūlysi užimti jo pareigas, tai ko jam už nugaros. Uh, Taigi nebuvo konsultuojamasi su generalinė teisėjo asamblėje, nebuvo konsultuojamasi su kitais e, kolegomis teisėjais. Bet to labai neramina tai, kad e, į vadovaujamas e, pareigas skiriami teisėjai yra dažniausiai teisėjai, kurie nebūtų svarstomi tokioms pareigoms labai dažnai jie dirba neilgą laiką, bet to kartais uh, jiems grėsia disciplinos procedūros. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į kitą dalyką. Teisinė krizė, kuri vyksta pastaruosius trejus metus, turi atgarsi visose valstybės valdymo aspektuose bei nepriklausomų institucijų veikimo aspektuose. Mm, pilietinė visuomenė ir NVO kol kas nebuvo paminėtos, bent jau tinkamai paminėtos šiame, šiose diskusijoje. Per pastaruosius trejus metus uh, buvo daugybė pavyzdžių, kai mm, valstybės administracija nebendradarbiavo su NVO. Be to mes mm, matome, kad vienašališkai nutraukiami bendradarbiavimo sutarimai tarp administracijos ir NVO. E, taipogi mm, kliūdama NVO gauti viešasis lėšas. Ir žinoma, mes džiaugiamės visomis iniciatyvomis, remiančiamis MVO ES lygių ir taip pat e, atitinkamomis priemonėmis patvirtintomis ES lygių. Labai dažnai e, NVO negauna lėšų arba jos yra diskriminuojamos. E, dažnai tokios organizacijos dirba su migrantų teisėmis, moterų teisėmis, jos yra užsipuolamos ir e, neįtraukiamas į socialinės konsultacijas. E, svarbu pripažinti, kad per pastarosius trejus metus Lenkijoje visi teisės aktai, esminiai teisės aktai buvo tvirtinami itin greitai, nevykdant atitinkamos konsultacijų procedūros. Taigi poveikis bus e, jaučiamas ilgą laiką. Todėl manome, kad būtina, jog tarptautinė bendruomenė ir toliau stebėtų situaciją Lenkijoje tam, kad sustabdytų kylančias grėsmės. Net <laughs> turėdama dar tris minutės, aš norėčiau dabar baigti kalbėti ir skirti likusį laiką diskusijai ir klausimams. Ačiū. Tikrai labai e, aiškiai, tiesiai šviesiai pasakėte. Galbūt kokybė svarbiau ne kiekybė. Jūs pasakėte tai, ką turėjote pasakyti ir tai yra puiku. Deja, šiek tiek vėluojame pagal darbo atvarkę. Ir aš norėčiau tik tai padėkoti jiems, jums už kokybiškai atliekamą darbą. Jūs esate platesnės pilietinės visuomenės, NVO, akademinės visuomenės dalis ir tikrai dalyvaujate šiuose procesuose bei informuojate mus, ypač ne Lenkus, apie tai, kas vyksta. Taigi dėkoju Jums visiems. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pasilikusiems kolegoms iki pabaigos. Taip, tikrai klausimai yra ilgi. Dabar žodis kolegijai Barbara. Žodis kolegijai Barbarai. Dėkuoju pirmininkė. Aš nenorėčiau sutikti su jūsų paskutiniu sakiniu. Uh, dėl to, kad visi pasisakymai buvo subalansuoti ir konkretus. Aš vis dėlto turiu klausimą, kuris susijęs būtent su tuo. Klausimas ponui Zich. Ar tikrai jūsų pristatymas buvo mokslinio pobūdžio, ar jūsų straipsnis pats yra mokslinis? Nes man atrodo, kad teisės mokslas neturi nacionalinių pobūdžio. Uh, O be to, dar prieš tai Jean-Claude Scholzem kalbėjo apie skirtingas teisinės kultūras Venecijos komisijoje. Mes žinome, kad mokslas yra bendro, globalaus pobūdžio. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs naudojatės mokslinę metodologiją, kai rengiate savo straipsnius ir teikiate nuomonės? Nes man tiesą sakant jau atsibodo girdėti tuos e, net keistus argumentus, e, nemokslinius argumentus. Jūs kalbate apie 2015 metus, apie pilietinę platformą, kai platforma nusprendė paskirti daugiau Konstitucinio teismo teisėjų. Bet štai 2015 metų gruodį teisingumo, tiksliau, Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kuriame buvo pasakyta, kad du nariai, kurie buvo paskirti ankstesnio parlamento, buvo paskirti pagal konstitucijos e, principus. Taigi atsakymas e, šiuo klausimu buvo pakoreguotas, tiksliau statymas buvo pakoreguotas. Jeigu jūs dabar kalbate apie 2015 metus, tai nepamirškite paminėti, kad PSL ir platforma šį klausimą iškėlė. Dabar dėl teisėjų atrankos. Internetinė atranka prasidės 2019 m. gruodį. Kol kas tai dar nenaudojama. Galiu jums tik tai uh, pasiūlyti pasiskaityti Žets Paspolito straipsnį, kuriame yra aiškiai e, aprašyti atvejai, kai bus atrinkti teisėjai konkrečiams byloms Anksčiau buvo elektroninė teisėjų atranka byloms. Na, o dabar dėl pensijinio amžiaus. Nesiginčiu su jumis, su jumis bet pasakysiu štai ką. Jeigu, pavyzdžiui, Jeigu, pavyzdžiui, PAES partijos pasiūlymas būtų patvirtintas, tai teisėjai būtų paskirti visam gyvenimui. Aš norėčiau paprašyti jūsų atsakyti mano klausimą. Štai jūs, kai rengėte savo daktaro darbą ar remiatės moksliniais metodais? Ar pavyzdžiui, patikrinate savo argumentus, ar žiūrite, ką organizacijos kitos e, tuo klausimu sako, nes jūs čia tiesiog savo nuomonę reiškite ir visai nėra jokios diskusijos ar polemikos. Labai trumpai atsakysiu. Palaukite, palaukite, niekur neskubėkite. Aš esu pirmininkas. Barbara Pinelį, paprašysiu jūsų atsak... sureaguoti. Jūs norėjote klausimą pateikti. Aš atseimu savo klausimą, matau, kad jau šešios vertėjai turi jau eiti, beje, jūs tikriausiai atsakysite angliškai, ar ne? Gerbiama ponia Kudricka, tikriausiai jūs nustepsite, bet aš sutinku su e, daugumą tų aspektų, kuriuos jūs palėtėte, pavyzdžiui, dėl faktų. Jeigu jūs e, paskaitytumėte straipsnius, į kuriuos aš dedu nuorodas, tai atrastumėte tų aplinkybių aprašą. Bet kaip jau ir sakiau savo dešimties minučių kalbos pradžioje, aš tiesiog bandau užpildyti tą tuštumą diskusijoje, nes niekas šios diskusijos metu šių argumentų nepristatė. Tikrai labai įdomus atsakymas. Ne, ne, tai nebuvo politinis pasakymas, aš tiesiog bandžiau tą tuštumą diskusijoje užpildyti. Aš tiesiog norėjau dar pridurti kai ką. Jūs iš gero katalikiško universiteto, kuris nėra kažkoks provincijos universitetas. Tai aš iš jūsų gero atsakymų ir tikėjausi. Tai yra valstybinis, ne privatus universitetas. Galbūt apie universitetą padiskutuokite kitur kur nors. Norėjau padėkoti visiems kalbėtojams ne tik už šiandieninius pasisakymus, bet ir apskritai už visą atliktą darbą. Tikriausiai daug ir parengiamojo darbo reikėjo atlikti prieš čia atvykstant. Vertėjai, žodžiu, jau baigė savo darbą, todėl aš galbūt ilgai nekalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, kurie sėdėjo čia viso klausimo metu. Barbara Mikael, kuri ką tik išėjo. Darbuotojams noriu padėkoti. Aš turėjau daug pasirašęs e, baigiamųjų išvadų. Aš tik pasakysiu, kad turėsime parengti pranešimo, tiksliau ataskaitos projektą. Išsiųsime frakcijoms patvirtinus šį projektą Lenkijos vyriausybei ir Lenkijos vyriausybė turės savaitę savo komentarams pateikti. Ir mes tada jau bandysime delegacijos ataskaitą patvirtinti gruodžio mėnesį. Taigi dėkoju. Aš galbūt baigiamųjų išvadų nepristatinėsiu. Noriu padėkoti ekspertams, pasakyti, kad mes ir toliau su jumis dirbsime. Dėkuoju už jūsų laiką, pastangas, darbą įdėtą. Taip pat dėkuoju parlamento nariams. Ačiū taip pat už jūsų ištvermę. Dar gruodžio mėnesį prie šio klausimo sugrįšime, kai ataskaitos projektą pateiksime. Ačiū kolegos.